Dabar balsuosime kortelėmis, tik vieną vienintelį kartą, jeigu balsuosite už, nuspausdami pliusą, tai reiškia, jūs pritarsite trilogo rezultatams, jeigu ne, tai nes. Bart, prašau žodžio. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pareikšti, e, pristatyti savo balsavimo motyvus. Aš daviau dėrybose kartu su jumis ir ponia Jalas Sender. Ir tikrai daugelį trilogų esu dalyvavęs aplinkos komitete, biudžeto kontrolės komitete mažiau, tačiau galiu pasakyti, kad kai vyksta dėrybos tarp parlamento ir tarybos dalyvaujant komisijai, tai parlamentas turi demonstruoti savo vienybę, o jeigu parlamento pozicija nėra vieninga, tai įprasta tvarka yra tokia, kad parlamento dėrybininkai paprašo padaryti pertraukėlę ir išsiaiškina ginčytinius klausimus tarpusavį. Tuo tarpu dabar buvo taip, kad jūs atstovaudama socialistų frakcijai atskirai biudžeto kontrolės komiteto vardu e, diskutavote su komisija ir taryba, jūs pozicija prieštaravo kitų darybininkų pozicijai ir jūs e, pritarėte uh, komisijos ir tarybos poziciją, aš manau, kad toks elgesys yra nepriimtinas, reikia, kad koordinatoriai apsvarstytų. Tai įvyko prieš dvi savaitės, tačiau girdėjau, kad e, vakar vakare dar kai kas įvyko derantis parlamentui tarybai ir komisijai dėl naujo Olafo priežiūros komiteto. Jeigu socialistų frakcija ir toliau nori e, skaidyti parlamentą, kiršinti parlamentą, komisiją ir tarybą, tai gali ir toliau tą daryti, tačiau puikiai turi suvokti, kad tokiu būdu pati save įsispraus į kampą ir marginalizuos ir pakenks parlamentui. Pirmininkė, labai ačiū, aš nenoriu dabar šios diskusijos tęsti, galėsime tą padaryti per koordinatorių posėdį, būtų neblogai, jeigu parlamento pozicija būtų vieninga ir tie parlamento nariai uh, kurie pralaimėjo per balsavimą, pritartų daugumos pozicijai, nes kitaip mes nepasieksime rezultatų. Tačiau dabar šios temos nesvarstome, ponė Ajala dabar kalbės. Sutinku, pirmininkė, kad geriau e, spręsti šį klausimą koordinatorių posėdžio metu. Bet, bet mes negalime tikėtis stebuklų per trišalės dėrybas mes e, balsuojame dėl trialogo, ne dėl pakeitimo. Ar tiesa ne dėl vakarykščio, dėl pirmojo, ankstesnio, taip? Dabar balsuosime dėl darybų rezultatų, dėl e, OLAFO reglamento pakeitimo ir e, dėl e, naujos priežiūros komiteto sudėties, kaip susitarėme prieš dvi savaitės, o likusius klausimus aptarsime per koordinatorių posėdį. Ar neprieštaraujate, kad dabar pradėtume balsuoti? Jeigu taip, tuomet pradėkime vardinį balsavimą elektroniniu būdu. Wir haben 17, Ab äh, die Abstimmung ist geschlossen. Wir haben 17. 17 dalyvavo balsavimą ir 17 balsavo už, pritariu. Tai yra dėkoju visiems, kadangi esu pranešėję. Šią temą kitas darbo atvarkės klausimas ir dabar noriu nuoširdžiai pasveikinti mūsų tarpę biudžeto komiteto narius ir poną Artvijį, komiteto pirmininką. Dabar svarstysime Europos auditų rūmų specialią ataskaitą dėl Europos išorės veiksmų tarnybos pastatų valdymo. Taip pat noriu pasisveikinti su ponu Ruso, Europos auditorumų, sakingų pareigūnų pranešės pan Šerneskis, taip pat ir kolegė Makovė, atsakingo šį klausimą pons Ruso dabar pristatys šį pranešimą. Thank you, Madam Chair. Dėkuoju, gerbam pirmininkė. 2011 metais sausio mėnesį buvo įkurta Europos išorės veiksmų tarnyba ji e, perėmė prievalės e, vadovauti visoms ES delegacijoms. E, šias prievalės ji perėmė iš Europos komisijos. Ir numatyta yra dabar 5000, yra dabar 5300 darbuotojų kurie dirba delegacijos ES. Ir buvo atliktas auditas ir buvo e, nustatyta specialaus audito metu, kad delegacijų poreikius atspindi e, biurai bei rezidencijos. Tačiau auditas taip pat nustatė tris rytis, kuriuose kai kuriais atvejais pastatai e, neužtikrina geriausios vertės už investuotas lėšas. Pirmiausiai, pastatų plotas daug daugelį pastatų ir kai kuriuose rezidencijose viršė e, viršutinės ribas numatytas pastatų politikoje. 2013 metais buvo nustatytos taisyklės dėl erdvės, tai yra 35 kvadratiniai metrai asmeniui, įskaitant bendros paskirties e, erdvės mes e, nustatėme, kad 2014 metais plotas asmeniui buvo 41 kvadratinis metras. Tai reiškia, kad yra dar galimybių sutaupyti, e, pavyzdžiui, e, nuomojant e, patalpas ir sumažinti tokiu būdu erdvę tenkančią plotą tenkantį asmenį. Mes taip pat nustatėme, kad Europos išorės veiksmų tarnyba uh, kartais yra e, savininkė pastatų, kurių daugiau nebenaudoja. Ir e, išorės veiksmų taryba taip pat e, nuomoja daugumą savo pastatų, bet 20 procentų priklauso nusivės teisė tų pastatų ir kai kurie pastatai yra nenaudojami. Pavyzdžiui, rezidencijos Tanzanijoje delegacijos vadovo rezidencija. Trečias rytis, kur neužtikrinama geriausia vertė yra e, tais atvejais, kai ne, pakank, nesusigražinamos visos sąnaudos, kai bendrai yra nuomojamos patalpos ir raginamos delegacijos dalytis patalpomis su kitomis institucijomis, struktūromis ar kitomis valstybės narės darėmis. 45 delegacijos e, tai bendrai nuomovo e, patalpas 15 metais. Tačiau auditas nustatė, kad išorės veiksmų tarnyba nenuosekliai tai ima mokesčius iš tų kitų organizacijų. Ir mes savo pranešime žiūrime į priežastis. Iš dalies galima paaiškinti tai, kad viskas susijęs su atrankos pastatų procedūra. Ir e, išorės veiksmų tarnyba taip pat e, stebi, ar naudojami pastatai, kaip jie yra išlaikomi ir su tuo yra susiję tam tikros problemos. Ir e, E, kaip atrenkimi pastatai, e, pateikiama tam tikri dokumentai apie pastatą e, pastatų specialiai tarnybai, kuri įvertina pastatų tinkamumą. Tačiau mes pastebėjome, stebėjome, kaip procedūra taikoma praktiškai ir techninė bei finansinė analizė e, pastatų bylų ne visuomet parodo, ar siūloma galimybė užtikrina geriausią vertę už investuojamus pinigus. Po to, kai pastatai yra atrenkami, o išorės veiksmų tarnyba e, stebi, ar jie ir toliau atitinka poreikius ir ar atitinka tą vertės už pinigus investuotos vertę. At lankomasi vietomis, taip pat e, žiūrima į nekilnojamo turto valdymo informacijos e, sistemas. E, bet duomenys toje informacijos sistemoje ne visuomet yra išbaigti ir patikimi. Kadangi trūksta patikimos informacijos apie delegacijų pastatus, negalima veiksmingai planuoti būtinus pokyčius. Taip pat Dažnai e, centrinės e, būsnės nepateikia e, visos informacijos ir neparengim planai dėl korekcinių veiksmų. Planavimo dokumentai pirmiausia koncentruoti į trumpalaikius poreikius ir nenumato prioritėtų vidutinės trukmės laikotarpių. E, jeigu žiūrėsim, reikėtų vidutinės trukmės e, planų, tai atitiktų geriausios praktikos principus. Tokie planai, pavyzdžiui, pagal poreikį būtų koreguojami, jeigu atsiranda nenumatytų politinių poslinkių. Išorės veiksmų tarnyba turi ilgalaikius tikslus e, įsigyti, nusipirkti daugiau pastatų delegacijoms 2015 metais 200 milijonų eurų keturiems metams buvo pasiskolinta tam, kad būtų galima įsigyti nekilnojamo turto. Tačiau išorės veiksmų tarnyba neturi daug patirties kaip pastatų savininkė ir neturi pakankamai pastatų valdymo ekspertizės. Dėl to nėra veiksmingų sistemų, kad būtų galima e, palaikyti gerą būklę pastatų ar pas, ir paskui juos parduoti, kai, kai jie yra nebereikalingi. Ir Mes pateikėme aštuonias rekomendacijas atšildami į savo pastebėjimus. Pirmoji yra susijusi su uh, tikslai, susijusi su pastatais. Tik, ir tie tikslai apibriežti išorės veiksmų tarybos pastatų politikoje. Jie tu, e, principai turi atspindėti lankstumo poreikius ir, pavyzdžiui, jeigu sumažinamas personalo skaičius, taip pat reikia atsižvelgti į aplinkosaugos veiksnius reikia užtikrinti, kad neįgalieji galėtų patekti į pastatus. Antroji rekomendacija. Reikia užtikrinti, kad e, įmami deramai būtų mokesčiai nuosekliai iš kitų institucijų, kurios dalyjasi, nuomojasi iš delegacijų uh, pastatus. E, išorės veiksmų tarnyba sutiko su tomis rekomendacijomis. Trečias dalykas, mes rekomenduojame išorės veiksmų tarnybai stiprinti e, procedūras, pagal kurias atrenkami pastatai. Pavyzdžiui, būtų galima parlyginti kelis variantus ir tokiu būdu būtų galima e, techniškai ir finansiškai viską visapusiškai e, įvertinti. Veiksmų tarnyba priemė šį pasiūlymą. Mes taip pat pasiūlėme supaprastinti bylas e, pastatų dėl atnaujinimo nuomos atsižvelgiant į finansinį reglamentą. Ketvirtas dalykas. Mes rekomenduojama išorės veiksmų tarnybai e, reguliariai stebėti, ar e, nuoma mokama už nuomojus pastatus atitinka rinkos situacija. Penkta rekomendacija. Išorės veiksmų tarnyba turėtų pagerinti nekilnojamo turto valdymo informacijos sistemą nors jau dabar e, yra imtasi tam tikrų žingsnių. Šešta rekomendacija reikia sustiprinti e, turto valdymo ekspertizę. E, ir išorės veiksmų tarnyba sutiko su šia rekomendacija. Toliau mes rekomenduojame išorės veiksmų tarnybai parengti vidutinės trukmės planus nuomai, pirkimui, pardavimui atnaujinimai pastatų išorės veiksmų taryba iš dalies sutiko su šia rekomendacija, nes e, pripažįstama, kad yra problemų planuoti ilgesniam negu trijų metų laikotarpį. Galiausiai mes rekomenduojame išorės veiksmų tarnybai įdėkti sistemas, e, kurios leistų veiksmingai tvarkyti su pastatais, pavyzdžiui, parengti strategiją dėl eksploatacijos pastatų. Išorės veiksmų tarnyba taip pat turėtų planuoti, kaip e, atsisakyti perteklinio turto prieš įsigydama ar išnuomodama ką nors, išsinuomodama ką nors kito. Išorės veiksmų tarnyba sutiko su šia rekomendacija. E, bet e, kalbėjo apie tai, ar bus pakankamai žmogiškų išteklių tam skirta. Ačiū. Dėkuoju už šitą pranešimą. Jis labai svarbus ir įdomus. Pirmiausia, svarbus dėl to, kad pirmą kartą susidurėme su tema, kurią nagrinėjame pirmą kartą, kadangi 136 delegacijos valdo įvairius pastatus Šiame pranešime jūs kalbėjote ir apie biuro e, patalpas, ir apie pastatus, tačiau reikėtų prisiminti, kad deleguoti darbuotojai iš Briuselio gyvena ir būtuose, todėl reikėtų atkreipti į šitą aspektą. Mes laukiame antrosios šio pranešimo dalies, kurioje bus kalbama apie e, būsto tvarkymą ir valdybą. Dabar jau Aišku, kad iš tikrųjų mes perėmėme tam tikrą naštą, kadangi anksčiau komisijos administracija vadovavo, vėmėsi tik, tik tam tikrų dalykų, o dabar mes turime valdyti didesnį turtą. Makovai pristatys darbo dokumentą dabar. Thank you, chair. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad Vat aš atstovauju kolegai Černevskijai. Uh, so the rapporteur welcomed the increase in collocation. Pranešėjas e, kalbėjo apie tai, kad reikėtų e, bendrai nuomoti turtą, pasirašus e, su valstybėmis narėmis 17 memorandumą. Jis sako, kad iš tikrųjų reikėtų bendros strategijos, bendrai nuomoti pastatus valstybėms narėmis, taip pat juos valdant ir taip pat užtikrinant logistiką. Pranešėjas apgailės stauja, kad nėra informacinėje sistemoje pakankamai informacijais apie e, delegacijų pastatus ir e, būstinės. Todėl siūlau pagerinti stebėsinos kontrolę ir taip pat pagerinti pasatų valdymo veiksmingumą. Taigi sistema turėtų būti pagerinta, toliau plečiama, kad būtų galima matyti bendrą visų išlaidų vaizdą. Todėl jis siūlo, kad ES turėtų E, surinkti visą patikimą informaciją iš ES delegacijų, taip pat reikėtų kaupti informaciją apie kaštus susijusių su pastatais ir taip pat reikia užtikrinti visų išlaidų bendrą e, sistemą. Taip pat e, perkant reikėtų laikytis tų maksimalių sumų, kurios numatyta pastabų, pastatų pirkimo e, sistemoje. Taip pat pranešėjas sako, kad teisinė ir techninė ekspertizė turėtų toliau būti plėtojama ir ES turėtų įgyvendinti vidutinės trukmės ir ilgalaikės trukmės strategiją, taip pat numatyti įvairiausius investicijos strategijas, perkant E, nuomojant ir bendrai naudojant e, e, pastatus su kitomis valstybėmis ir taip pat galvojant apie šitų pastatų atnaujinimą. Aš dabar žvelgiu į biudžeto komiteto pirmininką ir teiraujuosi, ar jis norėtų kalbėti. Merci, Madame la Présidente. Dėkuoju, gerbiamą pirmininkę. Šiandieną sėdžiu šalia jūsų, Ir suprantu, kad biudžeto kontrolės komitetas ir biudžeto komitetas turi labai glaudžiai bendradarbiauti. Šis pranešimas yra labai įdomus ir auditorumai parengė ataskaitą. Norėčiau padėkoti audito rūmams už analizę, už pasiūlymus, taip pat ir pranešėjui, kuris ką tik tai priminė mums kokios išvados suformuluotos. Dėl Europos išorės veiksmų tarnybos pastatų aš su kolegomis iš e, biudžeto komiteto, ar jūs esate, gerbama pirmininkė, jo nariai, e, mes e, peržiūrime nuolatos bylas dėl pastatų įsigymo, pavyzdžiui, Tokijoje, Pekine, Afrikos kišulyje. Ir E, galvojame, ar nereikėtų apmastyti išorės veiksmų tarnybos e, buvimo už ES ir e, valstybių narių už ES ribų ir galbūt yra galimybė e, bendrai e, tvarkyti, e, tvarkytis su pastatais ir galbūt galima suorganizuoti bendras tarnybas už ES ribų. Man atrodo, kad mes turėtume galimybių sutaupyti tokiu būdu ir valstybės narės galbūt galėtų pasinaudoti tokią galimybę. Aš suprantu, kad ne viską mums leidžia padaryti mūsų kompetencija, bet e, mes žinome, kad ES piliečiai galėtų suprasti tokius dalykus, nes galvojame, kaip optimizuoti er, erdvės patalpas, e, kurias naudoja Europos išorės veiksmų tarnyba ir valstybės narės už ES ribų mes esame biudžeto komitetas ir kartas nuo karto teikiame rekomendacijas e, Europos e, Sąjungai, tai yra tarybai, komisijai ir valstybėms narėms. Ir manau, kad mes galėtume tikrai e, neblogai staupyti. Turime neblogą potencialą. Labai ačiū. Aš visiškai pritariu jums ir reikia pasakyti, kad dėje valstybės narės prarado tam tikras ambicijas E, ieškoti sinergijų. Ir žinau, kad vyksta vidinės tam tikros e, kovos dėl kompetencijos, bet manau, kad e, išorės veiksmų tarnyba tikrai galėtų padirbėti mokesčių mokėtojų labai geriau pasistengti padirbėti. Ir aišku, reikia kalbėti apie didesnę drąsą negu iki šiol. Ir dar norėčiau kelti klausimą, kokios iniciatyvos galėtume imtis. Galbūt galima paimti kokią nors valstybę kaip e, pavyzdį ir pasižiūrėti, e, kokias patalpas savo diplomatinėms reikmėms turi valstybė narė ar valstybės narės ir pasižiūrėti į išorės veiksmų tarnybą. Ir tada e, pademonstruoti, koks, e, kokios yra galimybės sutaupyti. Ir reikia geriau koordinuoti politikos priemonės ES e, viduje tam, kad galėtume užsitikrinti tam tikrą veiksmingumą, efektyvumą. Ir mes galėtume e, paraginti valstybės narės sureaguoti į tokią iniciatyvą. Ir tai gali. Ir taip pat reikėtų kalbėti su piliečiais, kad jie spaustų valstybės narės. Dėkoju. Aš manau, kad veiksmingiausia priemonė yra rekomenduoti e, kolegoms iš nacionalinių e, parlamentų e, raginti taupyti lėšas užsienio politikai ir manau, kad tai duotų geriausių rezultatų. Ir E, mes taip pat turime e, pirmiausiai galvoti, ką mes galime padaryti ES lygmenių. E, tikrai tai labai įdomus pranešimas, daug kolegų noriu pasakyti. Kolega Štechovskis, pirmasis. Pani predsedající, já bych chtěl... Ačiū, pana pirmininkė. Noriu išsakyti keletą pastabų jau svarstydami biudžeto vykdymo patvirtinimą EIVT mes atkreipėme dėmesį į kai kurias problemas, kurios šiandien vėl buvo paminėtos. Kalbėjome, kad e, pasigendame ilgalaikio planavimo, ilgalaikios e, problemų svarstymo strategijos e, kad e, EIVT žinotų, ko siekia per maždaug dešimties metų laikotarpį į ateitį ir pastatų valdymas taip pat su tuo susijęs. Jeigu nėra ilgalaikės strategijos, tai yra nuomojami didžiuliai pastatai ir jeigu atstovybė yra panaikinama, tai galima tada tuos pastatus bandoma juos pernuomoti arba paprasčiausiai nutraukiama nuomos sutartis. Toks veikimas yra neveiksmingas, jūs tą minėjote ir tai yra tiesa, kaip EIVT gali veikti apskritai, jeigu net nesugeba valdyti savo pastatų. Nes jeigu pastato stogas yra prakiūręs, tai kol priimamas sprendimas jį sutaisyti, tai žala siekia jau ne 50 tūkstančių eurų, o galbūt 150 tūkstančių. Dar pasigėdau vieno aspekto, nekalbam apie tai, kad agentūros turi tarpusavėje bendradarbiauti, pavyzdžiui, EVT e, su kitų agentūrų darbuotojais, kurių paslaugomis ir parama būtų galima pasinaudoti. Kalbant apie būstų saugą, galbūt vertėtų parengti atskirą pranešimą šią temą ir manau, kad jame dar kartą aiškiai būtų parodoma, kad pastatų valdymo sistema įvietė neveikia. Aš keliavau po pasaulį ir lankiausi įvairiose atstovybėse, galiu pasakyti, kad tikrai nemažai yra tokių atstovybių, kurios visiškai nenaudingos, tuo tarpu Mongolijoje e, atstovybės nėra, e, nors ten būtų galima daug projektų įgyveninti, o turime e, atstovybę Taityje, pavyzdžiui. Ir manau, kad turėtume komisijos narę Mogerinį pasikviesti į savo posėdį ir padiskutuoti su ją apie Europos išės veiksmų tarnybos veiklą ir jos valdymą. Kolegė Šmit žodis. Ačiū. Manau, kad reikėtų skirti čia kai kurios dalykus. Žinoma, mes uh, Čia permėme didžiulį dokumentų pluoštą, e, tačiau e, tvarką e, EIVT veikloje galima įvesti, įdėgus tam tikras sistemas ir jų nereikia naujai išrasdinėti. Pranešime mane šiek tiek nustebino ta aplinkybė, kad tik 84 procentai delegacijų vadovų atsiliepė į jiems išsiųstus raštus ir prašymus suteikti informaciją. Ir tai yra visiškai neįtikėtinas dalykas. Aš manau, kad jeigu jau jų yra prašoma tokią informaciją suteikti, tai bent atsakymą į tą prašymą reikėtų atsiųsti. Taip pat turiu pasakyti, kad jeigu čia atsitiktinė tvarka buvo 30 pastatų, patikrinta, tai e, man būtų įdomu sužinoti, kokia padėtis yra likusiuose. Taigi, galbūt reikėtų pamastyti apie galimybę surenkti dar vieną atsitiktinę patikrą, tam, kad būtų galima įsitikinti, kokia padėtis yra kitose ES delegacijose, nes mes dabar patikriname 30 pastatų ir bandome daryti visą apriepiančias išvadas, kurios gali būti teisingos, pagristos arba ne. Taip pat e, šiek tiek mane nustebino tie apsilankimai ir patikrinimai vietose. Norėčiau sužinoti, kas prieimė sprendimus, kur reikia vykti, ar ten kokie nors e, burtai buvo traukiami, ar pagal tam tikrus kriterijus. Tai e, manau, kad mums čia reikėtų, kaip biudžeto kontrolės komitetui, papildomos informacijos. E, kalbant apie tą plotą, kuris, e, biuro plotą, kuris tenka vienam darbuotojui, tai galima tą vidurkį nustatyti, tačiau jeigu jis šiek tiek yra viršijamas, tai neturėtų būti uh, didelė tragedija, ypač tose šalise, kur kvadratinio metro kaina nuomos ar pardavimo tikrai nėra labai didelė. Čia reikėtų atkreipti dėmesį į padėtį tokiose šalise kaip Junktinės valstijos ar Šveicarija, kur nekilnojamo turto nuomos ir pardavimo kaina yra žymiai didesnė. Aš manau, kad negalime tik nuolat kartoti O aš tą e, girdžiu e, nuo pat pradžių. Yra skundžiamasi tuo, kad trūksta finansinių lėšų tam, kad būtų galima įsigyti reikiamas e, informacinių technologijų sistemas, taip pat trūksta lėšų samdyti darbuotojams. Taigi manau, kad mes gyvename technologijų laikotarpiu ir tikrai pasitelkus kompiuterius galima nemažai darbų nuveikti ir Todėl manau, kad tikrai yra galimybių pasitelkus atitinkamas technologijas užtikrinti, kad EIVT pastatai būtų tinkamai valdomi. E, turint omenyje, kad pasirengimas finansuoti duomenų apdarojimo programų įsigijimą tikrai egzistuoja, todėl manau, kad svarbiausias dalykas šiuo metu yra pasitelkti tinkamas priemonės ir jomis tinkamai pasinaudoti. Savas suprantamas dalykas turėtų būti rinkos stebėjimas ir kainų pasikeitimo stebėjimas ir to netgi nereikia minėti. Ir jeigu kainos nėra stebimos, tai man kyla klausimas, ar e, čia nėra kaip nors tikslingai bandoma papiknaudžiauti. Aš dar daugiau ką čia galėčiau pasakyti, tačiau kol kas susilaikysiu. Kolega Ali dabar. Ačiū. Gerbėjim kolegos, Aš norėčiau pirmiausia padėkoti už labai išsamų tyrimą, kurį pateikė auditorumo atstovai. Europos išorės veiksmų taryba e, yra įvertinama pagal tai, kaip valdo pastatus, kaip valdė pastatus 14 metais. Lab, 165 tūkstančiai milijonai eurų buvo išleisti iš ES biudžeto pastatų tvarkymui ir valdymui, tačiau visi tie pastatai atrodo valdomi ne visiškai sėkmingai, taip aš supratau iš šito pranešimo ir taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui Černeckiui, kuris parengė darbo dokumentą, kuriame atsispindi svarbiausi šitos ataskaitos aspektai ir pateikiamos rekomendacijos dėl to, ką reikėtų įtraukti į, Europo, į komisijos, į komiteto metinę ataskaitą. Todėl labai svarbu užtikrinti labai gerą šitos metinės ataskaitos kokybę siekiant užtikrinti papildomos naudos didėjimą, reikėtų iš anksto planuoti ir taip pat planuoti galbūt netgi 5-10 metų laikotarpiui, vietoj to, kad dabar planuojama maksimaliai 2 metų laikotarpiui iš anksto. Taip pat reikėtų labai gerai įvertinti iš anksti, ar pirkimas iš tikrųjų atneš geriausią naudą išleidžiant e, turimas lėšas. Ir galiausiai aš norėčiau pateikti du klausimus kom... E, išorės veikimų tarnybos atstovams ir komisijai. Norėčiau paklausti, kodėl 84 procentai delegacijų atsakė į anketos klausimus ir kokiu pagrindu buvo pasirinktos keturios delegacijos, kurių teritorijos pastatai buvo aplankyti. De Jong, bitte. De Jong. Thank you very much, uh, madam. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau nuoširdžiai padėkoti audito rūmams už šitą specialiąją ataskaitą, kuri tikrai labai demonstratyvi ir um, pateikė informaciją apie tą sritį, kurioje mes neturime tiek daug informacijos. Taip pat dėkoju pranešėjui Černeckiui už darbo dokumentą. Bendroje diskusijoje, kuri prasidėjo, manyčiau, reikėtų įtikinti valstybės narės, kad reikėtų siekti bendrai naudotis valstybių narių ir ES delegacijų pastatais ir biurais. Iš tikrųjų, pirmininkė teisingai pasakė, kad šita diskusija turėtų pirmiausia prasidėti nacionaliniuose parlamentuose, kadangi mes jiems nurodinėti negalime. Tačiau jeigu aš pagalvočiau apie savo nacionalinį parlamentą, tai ko gero pirmiausia reikėtų pagalvoti apie tai, kaip išorės veiksmų tarnyba, kaip ES dirba veiksmingai. Tai, reik, tai reiškia, kad reikėtų parodyti, kad mes esame įdėgę ilgalaikę, puikiai veikiančią planavimo sistemą ir kai kuriuose valstybėse veikia jinai sėkmingai. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė galbūt reikėtų įvertinti, kaip jinai e, administruoja, eksploatuoja savo pastatus. O jeigu mes norėtume pareikalauti iš valstybių narių, kad ji keistų savo pastatų pirkimo ir planavimo sistemas, tai tuomet pradėtume galvoti apie europinę planavimo sistemą pirmiausia reikėtų pažvelgti delegacijas dirbančias New York'e ir Ženevoje. Ten, kur kvadratinio metro kaina yra daug aukštesnė. Pavyzdžiui, šimtui kvadra... plotas yra tenkantis vienam žmogui yra šimtas kvadratinių metrų. Aš supratau, kad 35 kvadratiniai metrai jau buvo ta tas plotas, kuris buvo suprastas kaip e, vidurkis bendro naudojimo pastat, patalpoms. Pavyzdžiui, Ženevos pavyzdį pasitelkus galima pasakyti, kad yra ten įsteigta tarybos delegacija, komisijos delegacija prieš įsteigiant išorės veiksmų tarnybą ir tos dvi delegacijos dirbo viena šalia kitos, vietoj to, kad jos būtų apjungtos, sujungtos į vieną pastatą. Todėl mes manome, kad, kad piliečiai negali suprasti, kodėl taip vyksta. Taip pat iš audito rūmų reikėtų gauti papildomos informacijos, kodėl e, išorės veiksmų tarnyba e, didina kai kuriuose atstovybėse to e, ploto dydį. Taip pat norėčiau paklausti, ar komiteto pranešėjas Černetskis negalėjo pateikti dar papildomų rekomendacijų dėl konkrečių atskirų delegacijų kurios yra minimos auditorumo ataskaitoje. Galbūt ateityje būtų, būtų naudinga sužinoti, ar yra dideli skirtumai tarp tos normos ir tarp tos e, konf, e, užfiksuotos e, nuomos praktikos. Jalapite. Kolegė Jala. Dėkuoju, gerbiamą pirmininkę. Sutinku su tuo, kad sakoma, jog reikia mums e, tam tikros strategijos, kur leistų įtikinti valstybės narės e, mm, dalytis atstojimis, pavyzdžiui, Ispanijos atveju būtų galima ir sutaupyti ir mm, taip pat ponia Greslė minėjo tam tikras priežastis, kurios yra e, dar yra aktualesnės ir galima taip pat reikia užtikrinti, kad kiekvienam ES piliečiui būtų užtikrintas atstovavimas, nors nebūtinai yra delegacijų dėl istorinių priežasčių panašiai ir dėl to, dėl to derinimo veiksmų aš būčiau, būčiau už tai. Kitas dalykas galbūt tam tikri palyginimo dalykai E, galbūt mes e, galėtume mm, paaiškinti, e, kalbėti aiškiau su valstybėmis narėmis, pademonstruoti, pavyzdžiui, kokios yra erdės, koks plotas, kurį galima būtų panaudoti, reikia pateikti kur kas aiškesnė informacija. Pavyzdžiui, palyginamoji analizė galėtų būti labai naudinga kuri tikrai aiškiai parodytų, kad mums būtina priimti kitus sprendimus. Pritariu tam. E, dar vienas dalykas. Dar, e, dar viena priemonė, pastatų valdymo priemonė turėtų mums e, suteikti daugiau aiškumo, daugiau skaidrumo. ir taip pat racionaliau panaudoti patalpas. Tikiuosi, kad pamažu mes e, įtrauksime tokius dalykus kaip e, poveikis aplinkai, e, taip pat atsižvelgime į būtinybę užtikrinti geresnę prieigą prie pastatų. Dar vienas dalykas labai aktualus yra saugumo aspektas. Aš mačiau e, e, kai kurias patalpas e, mūsų delegacijos stovybių, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikoje. Jos dirba, patirdavos didelį spaudimą, bet taip pat reikia nepamiršti E, ir tokių dalykų, kad vietos valdžia nesureaguodavo į e, prašymus delegacijų. Ir norėčiau, kad ponas Černeskis įrašytų konkretesnių aspektų, kad galėtume e, paremti tuos prašymus reikalavimus, kuriuos daro mūsų ambasadoriai ne visuomet e, viskas atitinka griežtų saugumo reikalavimų, neužtikrinamas saugumas mūsų darbuotojų, taip pat jų lankytojų ir gali kilti saugumo problemų. Taigi galvoju, kad būtų galima pateikti pakeitimų, kad būtų galima e, sustiprinti e, dėrybas dėl saugumo aspektų su trečiosiamis šalimis. Ačiū, aš taip pat noriu tarti žodį, turiu klausimą auditorumams ir EIVT. Auditorumo adres noriu pasakyti, kad iš tiesų nuveikite puikų tikslų darbą, tačiau pasigendu vieno skaičiaus, kurį jūs turbūt žinote, tačiau nenurodėte, tai yra jeigu biuro plotas vietoj 305 kvadratmetrų sudaro 41, tai sudaro 20 procentų daugiau, tačiau kiek kainuoja e, biurų nuoma arba išlaikymas. Aš turiu duomenys, kad e, vieno biuro namas kainuoja, tai yra nuoma kainuoja 76 tūkstančius eurų per metus. Galėtumėte patvirtinti tuos duomenys taip pat, ar jūs e, tikrinote gyvenamus būstus delegacijos darbuotojų, nes turint omenyje, kiek e, darbuotojų mes esame išsiuntę į užsienį ir kiek kainuoja aprūpinti juos e, būstais, kurie turi būti saugomi 305-365 dienas per metus. Tai galbūt e, galima būtų jiems skirti tam tikrą pinigų sumą, bendrą išmoką ir jie galėdami ją pasinaudoti. Pats susirastų savo būstą, nes esu girdėjusi, kad kai kurie EIVT darbuotojai nuomojasi 200 kvadratinių metrų ploto būtus. Taip pat ataskaitoje parašyta, kad 20 procentų EIVT pastatų e, nejudamo turto stovi nenaudojamas Taigi noriu sužinoti, ar yra koks nors planas, kaip panaudoti tą 20 procentų, jau kai kur netgi ilgą laiką nenaudojamo nekilnojamo turto. Dar noriu paklausti, kalbant apie biurų dydį ir plotą, biurų dydis yra susijęs tam tikrą, tai yra tam tikrą prasme prestižo reikalas. Ir e, aš lankydamasi biurose, Briuselėje pastebėjau, kad priklausomai nuo e, hierarchijos laiptelio e, biurai atrodo ištaigingiau, pavyzdžiui, turi daugiau langų ir tai yra labai svarbus kriterijus. Tai klausimas, kaip šią problemą spręsti. Taip pat turiu pasakyti, kad kai kuriuose sritise e, tikrai yra užtikrinama nebloga sąveika su valstybėmis narėmis. Noriu paklausti, kaip ketinama šį aspektą toliau plėtoti. Nu, taigi dabar noriu pasveikinti su ponu Davytą, kuris, kad pradėti savo pareigas, nu, labai gaila, kad iš karto yra metamas iš šį sukūrį ir turi atsakyti sveitingus klausimus, tačiau tikiuosi, jis yra parengęs atsakymus. Prašau. Ačiū pirmininkė gerbimi kolegos. Kaip minėjote, šis darbas iš tiesų yra sudėtingas. Aš dabar nenoriu grįžti prie ataskaitų. EIVT jūs įvertino teigiamai ir mes sutikome su visomis rekomendacijomis. Pirmiausiai, kalbant apie tą kolokacija, bendradarbiavimas su sąveikia su valstybėmis narėmis, tai yra labai svarbu ir mes valstybės narėse sustinkame su užsienio reikalų ministerijų e, pareigūnais ir jie yra suinteresuoti su mumis dalintis patalpomis, tačiau tai nėra paprasta, kadangi valstybės narėse galioja skirtingos taisyklės, skirtingi prioritetai ir ne visuomet jie atitinka mūsų tikslus ir ne visuomet galima tokių sprendimų rasti per trumpą laiką, kalbant apie patalpų dalymasi su kitomis institucijomis ar struktūromis. Mes atėjome pasirašyti e, bendrabiavimo susitarimą su Europos investicijų banku, e, kitomis institucijomis dėl dalymosi, bendro naudojimuose, dėl bendro patalpų naudojimo. Ir manau, kad pavyzdžiui, mes galėtume įsigyti nekilnojamą turtą, pastatus, valstybės narės užtikrintų jų saugumą, tai taip pat būtų viena iš bendradarbiavimo galimybių. Nemažai kolegų klausė dėl ilgalaikio planavimo. Dėliomis sąlygomis būtų galima tą padaryti, tačiau tikrovėje Labai sudėtinga užtikrinti ir planuoti savo veiklą ilgesniam nei vidutiniam laikotarpiu dėl įvairių priežasčių. Pirmiausiai dėl e, politinio ir saugumo konteksto neprognozojamumo daugelį valstybių narių. ir mūsų prioritetai EIVT nuolat keičiasi. EIVT yra atsakinga už delegacijos veiklą, tačiau komisijai pakeitų savo prioritetus, pavyzdžiui, 10 darbuotojų iš vienos delegacijos gali būti perkeliami į kitą ir čia su to perkeliamu yra susiję įvairūs aspektai, nuomos, saugumo aspektai, juos būtina atsižvelgti. Mes, žinoma, pamėginsime įgyvendinti kai kurias rekomendacijas, ypač dėl informacinių technologijų priemonių įsigijimą, atitinkama informacinių technologijų sistema turėtų pradėti veikti iki šių metų pabaigos. Ir, e, e, tačiau vien informacinėmis technologijomis remdamėsi mes dirbti negalėsime ir mes nesugebėsime užpildyti tam tikrų spragų, vien tik tai jas pasitelkia, mums reikia taip pat ir žmonių, e, kurie uh, dirbtų su pastatais, su patalpomis, būtų atsakingi už tam tikras temas, bylas, galėtų suteikti informaciją tam, kad mes galėtume siekti savo tikslų užsibriežtų. Reaguodamas kai kurios kitus komentarus, galiu pasakyti, kad iš tiesų padėtis New York'e ir Ženevoje ten yra labai daug posėdžių salių, kuriomis naudojasi valstybės narės, kuomet vyksta e, Junktinių tautų generalinė asamblėja. E, tiek New York'e, tiek Ženevoje padėtis yra labai panaši. Mes turime aprūpinti savo darbuotojus ir valstybės narės patalpomis, kai jų joms prireikia dėl biurų ploto 2014 buvo patvirtintos taisyklės EIVT ir galiu pasakyti, kad vidutinis biurų plotas sumažėjo nuo 41 iki 39 kvadratinių metrų, o e, reaguojant į pirmininkės komentarus dėl langų skaičiaus biuras iš tiesų tokia situacija buvo anksčiau, tačiau Aš e, iš tiesų, būdamas naujas darbuotojas, nesu susipažinęs dabar su visomis smulkmenomis, tačiau kadangi padėtis yra panaši kitose institucijose, tai kodėl turėtų būti kitokia delegacijose. Pasižymėjau komentarus dėl nenaudojimų patalpų biuro, biurų atskirose delegacijose. Čia reikia situacijas vertinti atskirai, nes kartais Pavyzdžiui, kai kurios gyvenamos patalpos e, buvo paliktos dėl saugumo priežasčių ir jų neįmanoma išnuomoti arba parduoti. Žinoma, e, šią informaciją aptarsiu su savo kolegomis, nes iš tiesų jokinga atrodo situacija, kuomet viena vertus trūksta lėšų, o kita vertus esama patalpų, kurios yra nenaudojamos. Dėl tų 20 procentų nenaudojimų patalpų tai, man atrodo, ne visi tie 20 procentų yra nenaudojami, nes 20 procentų pastatų e, EIVT tai valdomos savybės teisėmis. Aš manau, kad daugumą problemų reikia spręsti, reikia spręsti kartu su valstybėmis narėmis, taip pat ir komisija. Ar turėtume sumažinti patalpų skaičių arba uždaryti kai kurias atstovybės, tai yra nuolat vykstantis procesai ir sprendimai ir jie priklauso nuo politinių prioritėtų ir aš šių procesų negaliu kontroliuoti dėja ir atitinkamų sprendimų. Mes privalome užtikrinti, kad turimas išteklius ir patalpas išnaudotume kuo tinkamiau, kuo geriau. Nepamirštume, kad mes naudojamės mokesčių mokėtojų pinigais ir vienas iš mano prioritetų pradėjus eiti šias pareigas yra tinkamesnis infrastruktūros panaudojimas ir aš tikiuosi, kad ateityje būtent apie šioje srityje pasiektą pažangą galėsiu pranešti. Ačiū. Also, Ačiū už šitą informaciją. Aš norėčiau iš karto ehm, vis dėlto pasakyti, kad į kai kurios dalykus jūs neatsakėte. Pavyzdžiui, kodėl tik tai 84 procentai delegacijų atsakė į audito rūmų pateiktus klausimus. Jau mes, mm, mes iš, iš tikrųjų tikėjomės, kai ES tarnautojai gauti atsakymą iš viso šimto procentų atstovybių. Prie šito klausimo reikėtų grįžti vėliau, manyčiau. Be to, mes nelabai supratome, kokių žingsnių imsite ateityje. Vokietijoje yra sakoma, nauja šluota švariai šluoja. Todėl norėčiau vis dėlto paklausti, kokiu žingsniu jūs imsitės, kaip pašalinti tas šiandien paminėtas spragas, kurių yra pakankamai daug. Jūs sakėte, kad metų pabaigoje bus įdėkta nauja informacinių technologijų sistema, tačiau neaišku, ar jinai pateiks tą informaciją, kurios reikia šiandien jau veikianti informacijų technologinė sistema vis dėlto nesuteikia tiek duomenų, kiek, duomenų, kiek mums reikia. Be to, jūs turėtume mus informuoti, kokių žingsnių imsitės, kad būtų pakeista situacija, įdinga situacija, kuri yra minima šiame pranešime. Taigi dar kartą žodis jums. Thank you, Chair. Dėkuoju, pirmininkė. Informacijos technologijų dabartinė priemonė bus pakeista nauja, kuri leis mums planuoti, kontroliuoti ir stebėti situaciją kur kas geriau. E, dabartinė priemonė inventoriui buvo atnaujinta, bet mums reikia dabar naujos. Aišku, viskas priklauso nuo e, įdėtos informacijos į tą priemonę. E, ir visos delegacijos turi prisidėti, dirbti bendrai. Mes turime peržiūrėti situaciją, pasižiūrėti į kritiką išsakytą e, audito rūmų ir sureaguoti į ją. Dėl atsakymų. Kiek delegacijų vadovų atsakė į audito rūmų gautus paklausimus, iš tiesų Kadangi atsakė ne visi, tik 84 procentai sutinku su jūsų priekaištu, kad taip neturėjo atsitikti, kai gaunamas paklausimas iš kitos institucijos, nes delegacijų vadovai yra atsakingi taip pat ir už delegacijos, įskaitant ir pastatus, valdy, pastatus valdymą, jų priežiūrą. Taigi, kol kas tiek galiu pasakyti, žinoma, mes ketiname gyvendinti bandomąjį projektą, kurio eigoje delegacijos galėtų veikti mažiau centralizuotai ir gauti daugiau paramos, spręsdami administracinius klausimus susijusius su, su pastatų išperkamąją nuomą, nuomą ir mes taip pat peržiūrėsime šios aspektus su delegacijų vadovais e, per metinį sustikimą, kuris vyks rugsėjo mėnesį. Kalbant apie kai kurias rekomendacijas, kurias jau pradėjome įgyvendinti, siekiant pagerinti savo veiklą, tai jūs e, ataskaitoje atitinkamą informaciją galite rasti. Šiuo metu yra geriau, vykdoma geresnė situacijos stebėsena, palaikomi kontaktai ryšiai su valstybėmis narėmis, kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Iš tiesų dalyjamės patalpomis dažniau, nes tai yra e, vienas iš būdų siekti pažangos, stebime, kad nebūtų viršijamas biurų ploto vidurkis. Ir būtent tai ir sudaro mūsų vidutinio ir ilgalaikės trukmės, vidutinės ir ilgalaikės trukmės planavimo strategiją, kurią mes norime parengti ir pradėti gyvendinti. Po Sartvy. Kalbant apie tas delegacijas, kurios nepateikė atsakymo audito rūmams, galėt, galbūt audito rūmai galėtų sudaryti atitinkamą sąrašą tų delegacijų, kurios neatsiliepė ir mes galėtume tas delegacijas paraginti e, atsakyti arba paaiškinti, kodėl jos nesiteikė atsakyti. Manau, kad tai turėtų būti tinkamiausias būdas, e, kaip elgtis toliau. Taip pat, ponė pirmininkė, jūs kalbėjote apie tai, kad būtinai traukti nacionalinius parlamentus į šį procesą. Aš norėčiau pateikti konkretų pasiūlymą. Manau, kad rugsėjo mėnesį vyksta tarp parlamentinė vadinamoji savaitė ir joje aš dalyvavau kaip Prancūzijos parlamento nuo 2014 kaip Europos parlamento narys ir tie posėdžiai dažnai yra formalūs, nuvilintis. Ar negalėtume mes, pavyzdžiui, paprašyti iš šio posėdžio darbo atvarkę įtraukti būtent šią temą ir kad mes jau dabar galėtume parašyti kolegoms nacionaliniuose parlamentuose, kurie dirba finansų biudžeto komitetuose ir supažindinti juos su dabar svarstama problema, pavyzdžiui, dalymosi patalpomis su ES institucijomis ir kuomet vyktų ta tarp parlamentinė savaitė, mes galėtume traukti šį klausimą į darbo tvarkę ir jį apsvarstyti, patvirtinti atitinkamas išvadas kurios būtų perduotos valstybių vyriausybių vadovams tam, kad būtų galima daryti tam tikrą spaudimą ir kad reikalai pajudėtų iš mirties taško. Pirmininkė, tai yra labai puikia mintis. Aš manau, kad reikėtų šią savaitę abiems komitetams kartu su užsiekalų komitete parengti bendrąją poziciją. E, turint omenyje, kad egzistuoja 130 šeši, šešios delegacijos pasaulyje ES ir reikėtų pažiūrėti, kokias iš tų šalių, kokios valstybės narės turi savo ambasadas ir kaip būtų galima sutelkti išteklius, kiek lėšų būtų galima sutaupyti. E, Eivėti atstovai, prašau žodžiu, prašau. Dėkuoju, gerbama pirmininkė, gerbamas pirmininkė. Aš e, turiu sąrašą delegacijų, kurios nesureagavo į mūsų prašymus. Mes e, siekėme atlikti savo darbą ir ieškoti tos informacijos, užtikrinti, kad ją gautume tol, kol mums tai pavyks. Ir mm, tam tikrų mm, pastatų, kur yra ir ambasados valstybių narių ir mes pateiksime tokius duomenis. Mes laukime, laukiame sąrašo, labai gerai. Pone Ruso, e, jūsų komentarai kaip audito rūmų atstovo. Dėkuoju, gerbam pirmininkė. Pirmiausiai sureaguosiu į biudžeto komiteto pirmininko e, pasisakymą. Aš galiu tik pasidžiaugti tokiu pasiūlymu, kuris buvo išsakyta. Aš kaip audito rūmų atstovas visiškai palaikau e, jo poziciją. Ir mes e, e, kaip audito rūmų atstovai norime būti naudingi ir kai sulaukiame reakcijų politinių, tai yra labai svarbu mūsų darbui. Dėl sąrašo turėtume jį parengti be jokių problemų, kai gausime visus e, duomenis, e, kurie gali būti įdomus. E, mūsų pagrindinis partneris yra Europos parlamentas, mes jam pateiksime informaciją ir Taip pat noriu sureaguoti į pono Artui pasiūlymą sustiprinti bendradarbiavimą tarp ES delegacijų ir valstybių narių atstovybių, e, bendrai e, tvarkyti pastatus ambasadoms, būtent dirbti konkrečiai šioje srityje. Aš norėčiau visiškai pritarti jūsų pozicijai bet reikia galbūt pagalvoti apie tam tikrus dalykus, kurie susijęs su skaičiai šioje specialioje, specialioje ataskaitoje. Visi, aišku, sutinka, kad yra labai naudinga nuomoti e, patalpas kartu arba dalytis patalpomis, e, kalbu apie valstybių narių ambasadas ir e, delegacijas. Tai yra veiksminga priemonė, bet šiek tiek yra tam tikrų problemų šiuo metu. E, Galvant apie išorės veiksmų tarnybą, reikėtų tikriausiai galvoti, kaip pagerinti valdymą pastatų. Ir atitinkamos tarnybos šiandieną sureagavo išsakytas pastabas, manau. Dabar į tai, apie ką kalbėjo ponė e, Greslė, apie e, sąnaudas. Mes, kaip padarėme tam tikrą išnašą ir e, pažymėjome, kad nuoma biurų ir delegacijų, kalbam apie nuomą delegacijų ir biurų ir apie plotą vidutinį asmenį tenkantį. E, e, galima dar šiek tiek pagerinti padėtį ir mes pateikėme skaičių, kurį galima būtų padauginti iš šešių. Ir galime pasižiūrėti į salus, kiek kainuoja 35 kvadratiniai metrai darbuotojai, tai būtų e, mūsų siektinas tikslas atsižvelgiant į naujas taisyklės ir 41 kvadratinį metrą. Dėl pastatų valdymo aš galiu pasakyti, kad ataskaitoje sakoma, jog išorės veiksmų e, tarnyba turėtų tiesiogiai galbūt e, atsisakyti tiesioginio valdymo pastatų, nes tai reikalauja didelių, e, išorė, didelių žmogiškųjų išteklių. Ir taip pat reikia galvoti apie naują politiką, e, kai e, dabar dabar yra kompensuojama darbuotojams, kurie išvyksta dirbti ir galbūt galima perėti prie kitos e, sistemos, kai jie savo ruoštų ieškosios būsto. Aš e, bandau labai trumpai apibendrinti pagrindinius punktus, kurie buvo paminėti per diskusiją. Pirmiausia, planavimas tai yra gana sudėtingas klausimas apie kurį kalbame ataskaitoje. Ir mes e, laikomės savo nuomonės, kad planavimas vidutinės trukmės laikotarpį būtų gera taisyklė, gera praktika, kurios reikėtų laikytis ir tai leistų optimaliai e, valdyti e, visus administracijos sektorius, įskaitant ir šį. Mes taip pat savo ataskaitoje pripažįstame, kad išorės veiksmų tarnybos e, darbas šioje srityje valdymas yra specialus klausimas, ne viską ypatingas dalykas, nes ne viską galima suplanuoti iš anksto, atsiranda kartais skubių tam tikrų poreikių, e, dėl kurių reikia keisti nustojusią padėtį, taigi visko negalima suplanuoti. Tačiau planavimas yra mums sėkmės tikslas ir šiandieną galime pasakyti, kad E, saugumo e, dalykai ne tik e, už ES ribų, bet ir ES pačios sąjungos viduje yra aktualus dalykas. Ir taip pat tai gali atsispindėti planuojant politiką dėl imties Tai laikėmės taisyklių, kurios yra audito srityje visuotinai priimtos, buvo paimta atitinkama statistinė imtis. Tai yra e, bylos e, dėl e, pastatų buvo atrinktos tam tikros ir buvo pritaikyta speciali sistema. Žiūrima Taip pat mm, žiūrima buvo ne tik tai į dokumentus, bet buvo delegacijoms išsiųstas klausimynas. Ir mes siekėme sudaryti kaip galima geresnį vaizdą, bet ne visi delegacijų vadovai sureagavo į mūsų klausimimą. Taip pat mes atlikome patikrinimus vietose kai kur. Uh, atsižvelgdami į e, kriterijus, e, kad jie galėtų atspindėti, kaip, sukurti kaip galima išbaigtesnį vaizdą. E, žiūrėjome į tai, kur yra delegacijos, koks yra dydis pastatų, kiek tenka ploto uh, darbuotojams, koks yra juridinis statusas, ar yra nuosavybės teisė priklausantis pastatai, ar nuomojami. Taip pat e, žiūrėjome į tam tikras e, delegacijas, lankėmės ten, kur yra e, nuomojama kartu su valstybėmis narėmis patalpos. New York'e, Ženevoje, e, apie New Yorką Ženevą buvo kalbama, bet man atrodo, kad jau išsamei šis e, klausimas aptartas. E, galima pasakyti, kad mm, Europos išorės veiksmų tarnyba paveldėjo tam tikras situacijas iš Relekso anksčiau veikusio, tiksliau iš, iš, iš Relekso kompetencijos srities. Ir žinome, kad komisijos atstovai dirba e, tose patalpose. Jeigu žiūrėsime į politinį delegacijų vaidmenį, tai reikia jį akcentuoti ir e, žinome, kad ateityje Europos e, sąjungos delegacijų vaidmuo, lyginant su valstybių narių vaidmenį tarptautinėje arenoje, e, tai jisai tik tai stiprės. Dar kartą E, galvoju, kad reikia pasiūlyti e, e, priemonę sutelkti išlaidas valstybėms narėms Europos Sąjungoje, kaip kad buvo pasiūlyta biudžeto komiteto pirmininku. Ir dar baigdamas noriu paminėti informacinę duomenų sistemą E, tai kelia e, problemų. Ir dabar matome, kad išorės veiksmų tarnyba siekia pagerinti padėtį. Europos audito rūmai, kaip ir anksčiau, e, dirbs šioje srityje gilinsis, bus rengiamos kitos ataskaitos, mes stebėsime, kaip keičiasi situacija ir ypač dėl šių konkrečių dalykų. Ačiū. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Jau laukiame jūsų papildomas informacijos. Heis, prašau žodžio. Labai trumpai, aš norėčiau padėkoti pranešėjui ir audito rūmams už tą darbą nuveiktą svarbioje srityje. Aš norėčiau pasakyti, kad anksčiau e, dirbamas Airijoje aš taip pat e, dirbau siekdamas sumažinti visoje sistemoje kylančias išlaidas. Eritrėjoje taip pat dirbdamas aš e, turėjau galimybių susipažinti su ES delegacijų darbu. Taip pat man, mano reikmėms buvo suteiktos patalpos ir galimybės dirbti. Ir tai tapo ES visų valstybių e, kontaktinis biuras, kadangi valstybės narės neturėjo Eritrėjoje savo atstovybių išskyrus Prancūziją ir todėl labai svarbu buvo numatyti tinkamą biudžetą. Todėl aš norėčiau uh, pasakyti, kad skurdžiose valstybėse labai svarbu užtikrinti e, išorės veiksmų tarnybos e, darbuotojams geras darbo patalpas. Niekada nesumažinti nekilnojimo turto kaštų, jeigu neįsigysi šito turto. Todėl komisijos prioritetas turėtų būti, o ne ES ir veiksmų tarnybos prioritetas geriau naudoti patalpas. Jeigu mes norime taupyti lėšas, reikalinga turėti aktualią informaciją. Todėl suteikti informaciją yra labai svarbu. Jūs tą kalbėjote, gerbiama pirmininkė. Bet 80 e, procentų nuomojamų patalpų uh, procentas yra per didelis. Įprasta 50-50 procentų pirkti ir nuomoti patalpas. Labai svarbu, pavyzdžiui, galvojant apie Eritrėją ir planuojant veiklą kitiems penkeriems metams, reikėtų pagalvoti, kaip užtikrinti tinkamas patalpas išorės veiksmų tarnybos darbuotojams ir taip pat taupant lėšas. Ir kita vertus, kai yra mm, siūloma mažinti kaštus kasmet patalpų reikmėms, manyčiau, kad tai yra labai sudėtinga padaryti. Komisija turėtų tai padaryti kartu su išorės veiksmų tarnyba. Kitas dalykas, e, kaip derinti šitas išlaidas su kitomis e, e, institucijomis. Aš nežinau, ar galima orientuotis į panašias organizacijas ir aš nežinau, ar tai galima padaryti. Pirmiausia, reikėtų atlikti tinkamą palyginimą. Valstybių narių lygmenių, ypač mažos valstybės, jeigu jos nori būti atstovaujamos besivystančiose valstybėse, uh, jos galėtų naudotis delegacijos jau turimomis patalpomis. Ir čia aš matau gerą galimybę bendrai naudotis patalpomis. Ir tai galėtų būti vienas iš įdomių klausimų diskutuojant su nacionaliniais parlamentais. Dėkojame. Iš tikrųjų, jūs paminėjote daug dalykų, tačiau akivaizdu, kad mes turėtume pradėti veikti konkrečiai. Iš kolegos norėčiau vis dėlto gauti tą jo paminėtą sąrašą. O antras dalykas, aš dabar paskaičiavau, 53 milijonus išorės veiksmų tarnyba išleidžia patalpoms Ir jeigu būtų taikomas 35 kvadratinių metrų vidurkis, tai mes galėtume e, tiesiog sutaupyti 7,3 milijonus eurų. Jeigu ne 41 kvadratinis metras būtų vidurkis, o 39 kvadratiniai metrai. Kiekvienais metais negalėsime darėtis O tai reiškia, kad kiekvienais metais mes išleisime 8 milijonus papildomai, o 8 milijonai, mano manimu, yra suma, dėl kurios vertėtų pasistengti. Ir aš manyčiau, vertėtų susitikti mums biudžeto komitete dar kartą kovo arba balandžio mėnesį po metų ir mm, dar kartą pagalvoti, ar pavyko mums atsikovoti tuos 8 milijonus. Iš tikrųjų, tai labai įdomus e, klausimas, siūlyčiau jo imtis ir norėčiau paprašyti sekretoriato, kad jisai imtųsi iniciatyvos ir mes turėtume tiesiog stebėti situaciją. Aš būtinai norėčiau, kad tai vyktų. Dabar jums baigiamas žodis, prašau. Eh bien, je partage votre conclusion, Madame la Présidente. Pirminkė, visiškai e, sutinku su uh, E, jumis. Mes su pagrindiniu pranešėju ir panašiai atsakingu už kitas dalis pasigilinsime į tai ir e, pasižiūrėsime, e, ar veiksmai atitinka valdymo tikslus taip pat kartu su užsienio reikalų komiteto kolegomis, reikia e, kalbėti apie biudžeto dalykus, kalbėti su nacionaliniais parlamentais e, ateinančias, per ateinančias savaitės ir taip pat reikia galvoti, galbūt mes galėtume e, parengti bendrą rezoliuciją su nacionaliniu parlamento atstovais. Tai būtų naujas dalykas per parlamentų nacionalinių savaitę, kasmet aš dalyvauju uh, Mm, tokiuose renginiuose, bet kol kas e, dažnai formaliai mes dirbame, e, nes e, reikia mums galvoti, kaip aktyviau dirbti šioje srityje. Dėkuoju auditorumams ir išorės veiksmų tarnybos atstovams. Jeigu sakau, kad mes pasimatysime, tai nesupraskite, kad aš gazinu. Tiesiog manau, kad reikėtų bendrai spręsti iškilusius klausimus. Bendras posėdis dabar baigėsi, o toliau mes pratesime posėdį jau biudžeto kontrolės komitete. Wir machen weiter mit dem nächsten Tagesordnungspunkt. Teškime darbotvarkę svarstymą. Kitas klausimas yra e, Europos solidarumo fondas. E, pranešėjas yra Marko Valė ir jis pristatys savo nuomonę. Aš prašau visų m, sumažinti triukšmo lygį salėje, nes priešingų atveju mes negalėsime tęsti posėdžio žodis. Marko, prašau. Ačiū pirmininkė. Manau, kad dar reikėtų lūktelėti, kol situacija salėje nurims. Vuole silenzio per quella... rispetto? ok, grazie Presidente. Per redigere questo parere mi sono... Ačiū pirmininkė. Rengdama šitą nuomonę, aš remiausi komisijos dokumentu 14 metų metinėje ataskaitoje yra kalbama apie 13 e, projektų, septyniems projektams yra numatyta 400 milijonų eurų ir 2012 ir 2013 metais įgyvendos priemonės taip pat buvo finansuojamos iš šio biudžeto. Yra suformuluota 11 puslapių visa nuomonė, ten yra kalbama kad, apie visą veiklą. Kai aš rengiau šitą pranešimą apie lėšų naudojimą, tai pirmiausia turėjau menyje, kad šita informacija nėra visiškai išsami, nėra nurodyta, kiek yra iš tikrųjų išleista. Pavyzdžiui, 14 metų ataskaitoje yra sakoma, kad 60 milijonų buvo gražinta iš Rumunijos po to, kai Olaf atliko tyrimą, o po to buvo neišnaudota ir keletas milijonų Graikijoje po uh, sausros. Tai kadangi kai kurie kaštai nebuvo pripažinti tinkamais. Pavyzdžiui, Abruco taip pat buvo patiktas projektas, kuris nebuvo patvirtintas. Tokių pavyzdžių, ko gero, gali pasitaikyti ir dar ateityje nuo finansavimo taisyk, finansavimo taisyklės yra dažnai pažeidžiamos. Pavyzdžiui, vienam projektui finansuoti buvo paskirta 300 tūkstančių eurų ir tas finansavimas buvo per didelis. Bet to e, viename mieste tiesiog nukrito uh, balkonas ir buvo atliktas tyrimas, kuriam buvo numatyta 37 ekspertai. Tiesiog buvo sus, visą tas finansavimas šiek nukreiptas mafinėms struk, mafijos struktūroms. Pavyzdžiui, kai kalbame apie pabėgėlių e, finansavimą, mes pasigendame galimybių skirti finansavimą labai greitai. Kartais įgyvenant projektus susidurime ir su mafinėmis struktūromis. Todėl mes turime geriau e, tikrinti e, sutartis, netgi jeigu jos ruošiamas labai skubiai valstybių narių galutinės ataskaitos dėl solidarumo fondo lėšų naudojimo turi būti skelbiamas viešai, kitaip mes nesuštukrinsime skaidrumo ir pakankamos kontrolės. Todėl reikėtų paklausti komisijos, kaip ji reagavo į audito rūmų nurodytas problemas susijusias su Abruce e, vykusių žemės drebėjimu Iš tikrųjų labai svarbu tinkamai įvertinti regioninių gamtos katastrofų poveikį ir numatyti tinkamą finansavimą. Be to reikia sudaryti labai skubius, sutartis skubos tvarka atitinkamai valdyti projektus ir tinkamai naudoti išteklius. Galite pakeitimus teikti iki šių mėnesio 20 dienos darbo dienos pabaigos. Dėkoju pranešėjui už jo pranešimą. Aš nelabai pridariau solidarumo fondo lėšų naudojimui, kadangi tai labai biurokratiška procedūra, e, tiesiog numatanti lėšas tiems, kuriems jos labiausiai reikalingos. Aš pranešėjau nuomonės projektui pritariu, manyčiau, kad joje atsispindi svarbiausi e, siūlymai, kaip pagerinti situaciją, pavyzdžiui, e, procedūrų gerinimas ir supaprastinimas, manyčiau, tai padėtų geriau fondų veikti ateityje ir valstybės narės, be kito ko, Junktinė karalystė, jeigu jinai išliks ES nare, manyčiau, galėtų labiau pasinaudoti šiomis lėšomis ir jeigu Europ... mes liksime Junktinėje karalystėje, tai mes galėsime mm, dažniau e, kreiptis į solidumo fondą pagalbos. Uh, iš tikrųjų do find the, the report a little Italian centric, uh, let's put it. Italai džiaugiasi vakar dienos pergalė prieš Belgus ir manyčiau, kad jie dar entuziastingai naudosis šiomis fondo lėšomis įvairiose regionuose, bet nebūtinai tai atsitiks įvairiuose kituose ES regionuose. Iš tikrųjų būtų naudinga uh, E, pateikti pavyzdžių ne tik iš Italijos, bet ir iš kitųjų valstybių narių. Čia šioje ataskaitoje reikėtų paminėti visą ES, ne tik tai vieną kitą ES valstybę narį. E, pranešėjas kalba apie nepakankamą skaidrumą, tačiau reikėtų pateikti konkrečių pavyzdžių. Jeigu valiai pateiktų uh, pavyzdžių apie nepakankamą skaidrumą, tai būtų geriau, bet to auditorumai ir komisija turėtų pasakyti, kaip ji vertina šitą e, situacija, ar finansavimas yra pakankamai skaidrus, ar reikia ką nors gerinti ir jeigu taip, tai kurioje srityje reikėtų tą skaidrumą e, didinti. Taigi dėkočiau iš anksto komisijos ir rūmų atstovams už atsakymus. Thank you. Kolega Zdechovskis. Ačiū, pan pirmininkė, aš kalbės ponios Fonten vardu. Jie atsiprašo, kad negali dalyvauti šiame posėdėje. Jie serga ir šiuo metu negali keliauti dėje. Jos vardu Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą nuomonės projektą. Kaip ir pons Von, manau, kad e, šis nuomonės projektas yra tikrai geras atspirties taškas tolesniems darbams ir mes turėtume pateikti tinkamas nuorodas, kurios yra naudingos siekiant užkirsti kelią gavaliems nelaimėms ir suvaldyti įvairias grėsmės. Darbo grupė privalo kuo veiksmingiau ir greičiau suteikti pagalbą toms šalims, kurios kenčia nuo dažnų gaivalinių nelaimių. Remiantis auditorumų pateiktais teigimais išvadomis parama nebūdavo suteikiama pakankamai greitai ir veiksmingai, procesas užtrukdavo vidutiniškai vienerius metus nuo paraiškos gavimo. Jeigu mes norime, kad fondo lėšos būtų veiksmingai panaudojamos, mes turėtume sumažinti biurokratinę naštą. Todėl palankiai vertiname pasiūlymą šalims e, suteikti e, iš ankstinę paramą. Mes manome, kad būtina laikytis argumentams statytų kriterijus, siekiant e, išskirti atskirius regionus, kuriuoms reikia paramos. Remiantis reglamento nuostatomis, kai kurios gamtinės nelaimės yra ne tik sudėtinga apskaičiuoti tų gamtinių nelaimių poveikį, ir mastą, tačiau reikia atsižvelgti, kad vienas gamtinės nelaimės gali keisti ir kitas. Pavyzdžiui, po potvinių gali kilti gaisrai. Dėl 12 pastraipos mums kyla tam tikras susirūpinimas, siekiant užtikrinti saveikumą tarp struktūrinių fondų yra visuomet teigiamas dalykas, tačiau mes čia kalbame apie fondą, kuris turi būti įsteigtas siekiant greitai sureaguoti į gamtinių nelaimių padarinius turint omenyje, kad e, dabar siūloma nepasitelkti kinų finansinių priemonių, jeigu atitinkami veiksmai finansuojami būtent šio fondo lėšomis. Mes manome, kad e, reikėtų nustatyti tvarką, pagal kurią būtų galima naudoti ir kitų fondų lėšas, siekiant išvengti atitinkamų klaidų. Mes nekantri laukiame vidurio laikotarpio peržiūros ir išvadų dėl naujo reglamento nuostatų taikymų. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjai ir šešėliams pranešėjams. Tikiuosi naudingo vykusio bendradarbiavimo per atmiausias savaitės. Ačiū. Kolegai Šūlin suteikiamas žodis. Labai ačiū Jums susteiktą žodį, gerima pirmininkė. Savo ruoštų norėčiau pasakyti, kad ponas Valė tikrai puikiai padirbėjo rengdamas šį pranešimą. Manau, kad jisai paminėjo svarbiausius elementus e, gerasias e, pusės ir e, taip pat vietas, kur reikėtų daugiau padaryti reaguojant į vairias nelaimės, pirmiausiai gaivinės nelaimės. Ir aš norėčiau akcentuoti tai, kad lėšos, kurios skiriamos e, vėluotai pasiekia nukentėjusius. Pavyzdžiui, ištikus stikiniams gaivaliems nelaimėms. Ir be to labai nedidelės sumos kompensuojamos. E, Pavyzdžiui, 2014 metais Slovenijoje pasireiškė gaivalinė nelaimė, žala buvo įvertinta pusė milijono eurų, tačiau su pusė milijardo žala buvo įvertinta, o 18 milijonų te gavo Slovenija, taigi mažiau negu 8 procentus, lyginant su įvertinta žala. Ir e, be to, e, tik tai po metų, pernai kovo mėnesį buvo išmokėtos lėšos. Manau, kad tokie vėluojantis mokėjimai kelia daug klausimų. Pirmiausiai kyla klausimų, kaip tada panaudoti tuos pinigus, kovojant su e, šalinant e, stichinių nelaimių pasiekmes. Taip pat noriu pasakyti, kad ta sistema turi būti sustiprinta, taisyklės turi būti sustiprintos, paprastintos ir reikia imtis priemonių, galvojant apie e, kriterijus, kaip pavyzdžiui apskaičiuojamos lėšos skiriamos kaip kompensacija. Aš pati pasiprašiau žodžių taip pat. Iš tikrųjų, manau, kad nuomonė puikiai, sveikinu Jūs. Solidarumo fondo problema yra štai kokia, kad gamtos katastrofos atveju reikia užtikrinti labai greitus veiksmus ir nesvarbu, ką kalbėtume apie solidarumo fondą, mes prisimenatme kaip košmarą Abruco regioną tačiau puikiai suprantame, kad e, lėšas gavo nebūtinai tie ir ne taip greitai, kaip mes tikėjomės. Taigi mes turime ir toliau galvoti apie tai, kodėl viskas užtrunka tiek ilgai, kol lėšos yra išmokomos. Galbūt komisija galėtų mums paaiškinti. Mes puikiai suprantame, kad reikia teikti pagalbą nedelsiant, tačiau pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į Vokietiją, kur buvo didžiuliai potviniai ir kai žmonėms tiesiog buvo išmokama 500 eurų iš karto iš valstybės biudžeto. Aliata kalbės komisijos vardu pietryčių Europos administracinių gebėjimo biuro atstovė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai dėkoju Jums už susidomėjimą darbu e, solidarumo fondo jo veikla. Kai buvo pasakyta, ši priemonė yra labai svarbi priemonė, išreiškianti solidarumą ir papildami valstybių narių regionų darbą kai ištinka pirmiausia gaivalnės nelaimės. Dabar keletas pastebėjimų. Dėl problemų paminėtų susijusių su praeitimi veiksmai Abruci regione kur diskusijos e, dėl 12 metų biudžeto vykdymo tvirtinimo, ECA specialioji ataskaita, tai yra audito rūmų specialioji ataskaita, apie tai buvo praeitie iš, išsamei labai e, kalbama įskaitant Europos parlamentą. Ir kas yra labai svarbu? Svarbu, kad e, prisiminti, kad tuo met, kai buvo identifikuotos problemos, jos būdavo sprendžiamos ir e, buvo imtasi korekcinių priemonių. Norėčiau konkrečiai pasakyti, kad šiuo metu jau turime naują visiškai peržiūrėtą reglamentą, kuris nusako solidarumo fondo veiklą. Apimtos visos intervencijos, e, tiksliau visos intervencijos e, nuo 15 metų yra atliekamos pagal šį reglamentą. Aš noriu tik tai porą gal dalykų apie naują tvarką pasakyti, visko neminėsiu. Reaguosiu į e, viešuosius pirkimus, e, apie tai buvo kalbama ką tik tai. Ir skubios priemonės buvo pritaikytos Italijoje, bet mes problemas išsprendėme, e, dirbome su Italijos vyriausybė, teisės aktai Italijoje pakeisti ir dabar uh, nebeįmanoma naudoti skubės priemonės, taikoma įprastinė viešųjų pirkimų procedūra. Mes jau labai tikrai daug apie tai kalbėjome, ėmėmės priemonių ir nebereikėtų gal kalbėti apie tai. Apie kitas priemonės. Naujasis reglamentas. Ką sako? Mes manome, kad taikymo kriterijai tapo iškesni iš, pavyzdžiui, regioninės nelaimės, regionus ištikusios nelaimės buvo paminėtos, dabar pakeisti jau kriterijai, jie yra visiškai aiškus, reikia įvertinti procentais e, žalą, e, lyginant ją su regiono BVP, taip pat e, praeitįje buvo kilę problemų dėl regionų, pavyzdžiui, dėl to, ar galima tenkinti jų prašymus ar ne. O 2015 metais visi regionų prašymai komisijos buvo patvirtinti ne todėl, kad mes dabar uh, tapome lankstesni, bet dėl to, kad taisyklės tapo aiškesnės ir jas buvo galima aiškiai pritaikyti. Dar vienas dalykas - naujasis reglamentas dabar e, taikomas e, kartu su naujų finansiniu reglamentu, kuris paaiškina taisyklės valstybės narėms, e, kai galioja bendro biudžeto valdymo principas. Tai reiškia, kad geriau galima stebėti, kontroliuoti ir atlikti auditus veiksmingiau. Pranešėjas minėjo Emilija Romano nelaimę žemės drebėjimą ir auditą atliko nacionalinės institucijos, mūsų auditoriai patikrino e, rezultatus, kokybė audito buvo labai gera, bet tai taip pat susijęs su aiškėmis taisyklėmis, kurios atsirado finansinėme reglamente. Keletą žodžių dėl skaidrumo. Kai kas iš jūsų sakė, kad atrodo, jog nėra pakankamai skaidrumo. Aš norėčiau galbūt su pranešėju ir su kai kuriais iš jūsų apie tai plačiau pakalbėti. Mes labai daug e, dėmesio skiriame tam, kad duomenys tikrai būtų prieinami, skelbėme juos. Galbūt dabar atsitiko taip, kad mūsų tarnybos E, rengė 15 metų ataskaitą apie solidarumo fondą, jį kol kas nepaskelbta, atsiras vasara ta ataskaita apie veiklą praeitais metais ir galbūt kažkas bus praleista, tačiau labai aiškiai išdėsios visos sumos panaudotų lėšų, kur jos buvo panaudotos, viskas yra labai aišku. Dar vienas dalykas prieš man baigiant. Uh, Buvo minėta, jog solidarumo fondo išmokos nepasiekė nukentėjusių pernelyg greitai. Buvo paminėta Slovenija, kai lėšos pasiekė ją praėjus metams po nelaimės. Taip, tai tiesa, mes žinome, kodėl taip yra. Ir tikriausiai žinote, kad ES biudžete nėra sumų skirtų iš anksto uh, solidarumo biudžetui. E, solidarumo e, fondas veikia atskirai ir mes e, naudojamės lėšomis, kurios atsiranda pakeitus, pataisius biudžetą. Ir paskui užtrunka, kol nacionaliniai parlamentai patikrina sprendimą biudžeto institucijų. Dėl to vėluoja mokėjimai jie vėlai pasiekė vietą, bet būtent taip veikia ši priemonė, taip ji sukurta teisės aktų prieimėjų. Tos taisyklės egzistuoja ir reikia jų laikytis. Solidarumo fondas nėra skubaus atsako priemonė. Ši priemonė skirta paremti, papildyti regionų ir valstybių narių veiksmus ir pastangas. Bet tai nėra skubaus reagavimo priemonė, reikėtų išsklaidyti tam tikrus neiškumus. Labai svarbus elementas, sprendžiant vėluo, vėlančių mokėjimų klausimą, yra avansinių mokėjimų galimybė. Mm, dabar atsirado galimybė išmokėti avansinės išmokas, e, dar nepritaikius visos procedūros biudžetinės, kol nėra taisomojo biudžeto, taigi atsirado tam tikra judėjimo laisvė, galima iškart skirti e, lėšas nukentėjusiems regionams ar valstybėms narėms. Ir galėčiau pasakyti apskritai, kad mūsų nuomonė nauja priemonė pasirodė esanti gera. Taip, reikia dar daugiau laiko viskam įvertinti. Aš tikiuosi, nebus daug naujų nelaimių, bet reikia laiko viskam įvertinti. Ir skaidrumo klausimą, jeigu jums dar lieka kokie nors, tai mes galime ar dabar atsakyti, ar vėliau. Uh, paaiškinti jums, kaip viskas veikia ir jeigu reikės, galbūt mes dar gerinsime skaidrumo būklę. Galbūt yra tam tikrų neaiškumų dėl to, ar mes norime pateikti visus duomenys viešai ar ne, bet viską esame pasirengę paaiškinti. Ačiū. Ačiū. Pranešėjas dar kartą prašo žodžio, prašau. Aš norėčiau paklausti komisijos atstovės. Jeigu aš teisingai supratau, tai skubos atveju mes galime paprašyti komisijos, kad jinai tiesiog nesilaikytų deficito procedūros ir tiesiog teiktų skubę paramą, paramą konkrečiam regionui. Tai reiškia, yra speciali procedūra, kuri leidžia nukrypti nuo skaičiavimų pagal deficito procedūrą. Aš atsakysiu, jeigu leisite, atsakysiu italų kalbą. Norėčiau patikslinti, kad aš kalbu apie nuostatą, kuri solidumo fondo reglamente yra numatyta. Pirmą kartą, kai valstybės prašo išmokų iš e, solidarumo fondo ir jeigu tam tai paraiškai pritarė komisijai, galima iš karto gauti avansinį mokėjimą prieš tai, kol visas galutinės sistemos prašymo dokumentų paketas bus vertinimas pagal įprasnės procedūras. Taigi to avansinio mokėjimo prašymas yra visiškai kitas, nesusijęs su tomis minamomis ilgalaikėmis procedūromis. Dėkuoju. Aš pasižymėjau ir primau domin visus šiuos pagėdavimus ir komentarus. iš esmės reikėtų siekti, kad solidarumo e, fondas galėtų išmokėti lėšas kuo greičiau, kai toks poreikis atsiranda. Galbūt aš netiksliai suformulavau savo pranešime savo mintis. Aš tiesiog dabar prašau jums jūsų pateikti pasiūlymų, informuoti apie kitus atvejus, kai iškilo kokiu nors problemu. Galtinė ataskaita dėl fondų lėšų naudojimo valstybėse narėse. Šitas pranešimas kol kas nėra paskelbtas ir todėl, ko gero, reikėtų atsižvelgti į parlamento ir valstybių narių pageidavimą kadangi valstybės norėtų, kad būtų reaguojama skubiai į susidariusią situaciją, tačiau yra, kaip žinome, įvairiausių dalykų, kuriuos reikia išsiaiškinti prieš išleidžiant mokesčių mokėtojų lėšas, kadangi kartais yra infiltruojamos nusikalstamos grupuotės, reikia siekti, kad šitas lėšos patektų uh, E, tinkamam adresatui. Praeitie vyko pakankamai daug gamtos e, stikinių nelaimių ir todėl mes turime mm, numatyti tam tikras struktūras, kurios neleistų į šitos procesus infiltruoti nusikalstamų struktūrų. Taigi, pane direktorė, Alijata, norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų mes gautume tą naująją ataskaitą, kad galėtume ją įvertinti, kadangi jau vėl prasidės naujas paraiškų teikimo periodas, taigi norėtume paprašyti jūsų šitos ataskaitos e, e, kopijos. Tuo labiau, kad šitą ataskaitą artimiausiu metu, kaip jūs sakėte, bus paskelbta viešai. Ar galima būtų gauti? Mes savo darbą jau atlikome, o dabar komisija tvirtina šitą ataskaitą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad atliekamas vertimas, taigi jau yra nebe regio direktorato dispozicijoje. Aš tiesiog paklausiu kolegų, e, kad jie paskubėtų paskelbti šitą ataskaitą artimiausiu metu. Dėkuoju. Iš tikrųjų, kad yra E, tam tikrų nenumatytų aplikybių, tačiau vis dėlto aš norėčiau paprašyti, kad jūs pateiktumėt šito ataskaitos kopiją, kad galėtume su šią ataskaitą susipažinti. Dabar kitas darbuotojas klausimas. Nuomonių keitimasis apie Castor projektą, tai yra projektų obligacijų iniciatyvos dalis Taip pat Latino Amerikos Neumann fondo atstovus norėčiau pasveikinti atvykusius į mūsų posėdį. Linkiu jums įdomių susitikimų Briuselyje. Projektų koordinatoriai paprašė įtraukti šitą klausimą į darbo tvarkę. Europos investicijų bankų atstovai Ryan ir Valentin dalyvauja mūsų posėdėje, kam pirmiausia turėčiau suteikti žodį, kad pristatytų Kastor projektą. Äh. Galbūt kolega Valiai pradės. Murphy from the EIB. Um, I'll start the... Europos investicijų banko atstovas Murphy, aš pradėsiu mūsų pristatymą. Kastor projektas buvo gyvendintas, pradėjus gyvendinti projektų obligacijų iniciatyvą ES ir EIB. Tai buvo iniciatyva skirti ES paramą projektų obligacijų iniciatyvai. Kaip žinote, projektų obligacijų iniciatyva buvo pristatyta taip pat Europos parlamentui prieš kelius mėnesius įprasta tvarka. Projektų obligacijų iniciatyva buvo siekiama teikti paramą ilgalaikiams infrastruktūros projektams, sutelkiant EIB ir ES paramą pritraukiant ilgalaikius investuotojus, kitaip tariant, draudimo kompanijas ir pensijų fondus, kurios e, turi pakankamai daug investicijų, investicinių lėštų lėšų 2012-aisiais buvo pradėtas įgyveninti bandomasis projektas ir po to nuo 12 iki 16 metų pradžios buvo įgyvendinamas 10 projektų, buvo finansuojami, 7 iš jų gavo ES biudžeto finansavimą, 3 projektai gavo finansavimą ne iš ES biudžeto, kitaip tariant, juos finansavo nuosavomis lėšomis EIB. Pagrindinė to priežastis buvo ta, kad finansinių lėšų nebuvo galima skirti dėl tam tikro pribojimų, kurie buvo taikomi tam sektoriui ir energetikos sektoriui buvo skirta 10 milijonų eurų, to tarpu transporto sektoriui buvo skirti 200 milijonų eurų. O tai reiškia, kad būtent E, tik tai vienas projektas buvo energetikos ir tie finansuojamas taip pat ir ES lėšomis, o <clears throat> kiti buvo finansuojami EIB lėšomis, taip pat ir Kastor projektas bei Junktinė karalystė, du projektai atviroje jūroje. Taigi buvo projekt, išleistos projektų obligacijos, jų vertės siekia 850 milijonų eurų. E, taip pat 240 e, milijonų buvo įsisavinti programos įgyvendinimo eigoje ir e, projektų obligacijų lėšų dalis ten siekia 5,2 milijonus eurų. Trumpai pristatysiu projektus. Pirmasis Ikastor projektas Ispanijoje, po to buvo gyvenim projektą Belgijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Junktinė karalystė, vėl Prancūzijoje ir galiausiai Italijoje. Šioje skaidrėje pristatomi projektai, kurie gavo paramą pagal 670-2012 e, metų reglamentą Projektai buvo pristatyti parlamentui ir tarybai, pateikta atitinkama ataskaita ir 2016 pirmoje pusėje buvo pateiktas galutinis ataskaitos apie galutinį projektų gyvenimo ataskaitą, taip pat buvo tarpinė ataskaita 2013 metais nepriklausoma paskelbta dėl šios iniciatyvos, tai yra šiek tiek anksčiau, o paskutinis E, paskutinė vertinimo ataskaita 2016 metais buvo paskelbta ir ji buvo grindžiama 2015 surinkta informacija, po to ta ataskaita buvo įvertinta komisijos ir po to buvo priimtas sprendimas, ar reikėtų projektų obligacijų iniciatyvą pratesti. Sprendimas buvo priimtas teigiamas ir šis skaidrė pristatoma jos santrauka nes buvo priimtas sprendimas, kad e, e, projekto obligacijų iniciatyva leido pritraukti ilgalaikius investuotojus, kad būtų finansuojami infrastruktūros projektai, ES biudžeto lėšos buvo veiksmingai panaudojamos, susverto poveikis siekia 30 kartų palyginti su projekto sąnaudomis, tai leido pritraukti papildomų išteklių. Taigi Ši priemonė tinkamai reagavo į situaciją rinkoje. ES <clears throat> ir EIB lėšų sutelkimas e, turėjo teigiamą poveikio tiek matomumo prasme, tiek ir e, projektų gyvendinimo efektingumo prasme. Investuotojai pamatė galimybės atsiveriančias naujoje investicijų Rinkoje ši priemonė pasiteisino kaip naudinga papildoma iki šiol neišbandyta priemonė siekiant užtikrinti ilgalaikių projektų, infrastruktūros projektų finansavimą. Buvo pateiktas kelios rekomendacijos susijusios su pridedamosios vertės ES lygių didinimu, ypač gyvendina tarp valstybinius projektus Taip pat buvo siekiama padidinti e, ekspertinės žinias įgytas per bandomai projekto įgyvendinimo etapą, ypač susijusi su infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Mes manome, kad didžiausia pridedamoji vertė yra sukūriama rizikingose projektuose, kurie gyvendinami rizikingose šalyse Taip pat papildoma pridedamoji vertė buvo pastebėta vertinant bendrabiavimą tarp ES institucijų ir EIB ir ši veikla turėtų būti tęsiama ir tapti galbūt netgi alternatyva bankų finansavimui. Kalbant apie projektų obligacijų iniciatyvą, bandomasis etapas, tai yra baigiamas etapas jau baigėsi bendrasis įvertinimas, kurį atliko išorės institucijos, yra teigiamas ir ta iniciatyva bus tęsiama įgyvenant Junkerio planą, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, kitus projektus finansuojant. Šis finansavimas aprieps socialinės infrastruktūros atsinaujinančių energijos šaltinių sektorius, bus siekima pritraukti investuotojus rizikingiams projektams pasitelkus projektų obligacijų iniciatyvą. Taip pat buvo siekiama papildyti projektų obligacijų iniciatyvą kitomis priemonėmis, kurios galėtų būti naudojamas panašiai, tai yra pasitelkus <clears throat> ne projektų finansavimo struktūras, tačiau verslo struktūras. mes e, parengėme pakankamai išsamų priedą. Vienas iš projektų buvo pirmasis finansuotas panašią iniciatyvą, tai yra Kastor projektas Ispanijoje. Šiam projektui buvo skiriama 1,4 milijardai eurų iš e, projektų obligacijų gautų e, pajamų. 2014 m. Liepos mėnesį pradėtas įgyvendinti buvo statoma dujų saugykla, kuri turėjo aprūpinti Spaniją dujomis. Projektas buvo finansuojamas iš projektų obligacijų įplaukų. Projektas buvo įgyvendintas, tačiau saugyklos pripildymas dujomis e, prasidėjo jau jį pabaigus. Buvo sudaryta koncesijos sutartis 30 metų laikotarp Lenkijoje su SKL įmonė, kuri e, SAS konsorciumai priklauso. 2013 pabaigoje buvo pritraukti 29 investuotojai iš visos Europos, pasitelkus projektų obligacijų priemonę ir e, ta finansavimo dalis buvo šiek tiek didesnė nei Ispanijos vyriausybės sumokėta arba patys suteikta finansavimo dalis. 20 metų laikotarpiu šiek tiek daugiau informacijos apie tai, kas įvyko įgyvendinant šį Kastor projektą ir kas įvyko po to, kai 2013 Liepa buvo išleistos projekto obligacijos. Kastar projektas buvo grindžiamas koncesinė sutartimi, kuri buvo patvirtinta 2008 metais Ispanijos vyriausybės nutarimu. Koncesijos sutartis buvo pasirašyta 8 gegužė. Projekto obligacijos buvo išleistos 2013 Liepa, tai yra mažiau po penkerių metų siekiant užtikrinti ilgalaikį finansavimą, kuris pakeistų bankų suteikiamą trumpalaikį finansavimą. 2013 rugsėjį po to, kai e, įvyko rimtas žemės drebėjimas, po to, kai sistema buvo pradėta, sistema buvo pradėta piltyti dujomis ir buvo tas dujų užpildymas sustabdytas ir po to atitinkamos tarnybos priėmė sprendimą įvertinti situaciją ir jos poveikį ateičiai. Todėl 2014 Liepa operatorius projekto vykdytojas ESCAL <clears throat> norėjo nutraukti koncesijos sutartį su e, vyriausybė 2008 e, Gegužė pasirašyta sutartė buvo atitinkama nuostata, po to Ispanijos vyriausybė priėmė nutarimą nutraukti šią koncesijų sutartį, sprendimas buvo priimtas 2014 m. spalio mėnesį, tai yra 13 karališ, karaliaus dekretas 2014 metų ir po to 2014 metų lapkritį vyriausybė e, tapo vėl šios e, dujų saugojimo ir perdavimo įmonės savininkė, buvo gražintos visos sumokėtos lėšos. Taigi šis sutarties nutraukimas buvo e, grindžiamas e, atitinkama projekto samata ir 2014 metais e, sumokėti pinigai už išleistas projekto obligacijas buvo gražinti, po to buvo gauti kelis skundai jau 2014 metais e, dėl E, projekto atitikimo aplinkosaugos <clears throat> direktyvoms ir tuos skundus nagrinėjo nepriklausomos skundų nagrinėjimo struktūros. Tas procesas vis dar nesibaigė šių metų. Eigoje turėtų būti paskelbtos atitinkamos išvados. Šis procesas vyksta nepriklausomai ir Europos investicijų bankas, manau, kad ateityje tikrai e, pasinaudos šio projekto gyvenimo metu sukaupta patirtimi, kalbant apie EIB požiūrį į šį projektą, jis atitiko banko tradicinius finansavimo reikalavimus buvo atsižvelgiama ir vertinama turima informacija, įvertintos grėsmės ir rizikos susijusios su saugyklos stabilumu bei e, veiklos režimu buvo vertinama, ar laikomasi atitinkamų e, tinkamas veiklos nuostatų ir principų, ar tai atitinka ES ir nacionalinius teisės aktus. Kastor projekto įgyvendinimo vieta yra nuo Valencijos pajūrio nutolusi 22 km ir nuo 8-ojo dešimtmečio Shell naudojasi šią teritoriją e, išgaudama naftą Iš tiesų niekuomet anksčiau šioje teritorijoje seisminiai aktyvumai nebuvo pastebėti. Taigi mes esame pasirengę atsakyti visus jums kilančius klausimus, taip pat ir susijusius techniniais aspektais, tą galėtų padaryti mano kolegos. Ačiū už sutiktą informaciją. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad mes esame Europos parlamento biudžeto kontrolės komitetas, turime atitinkamus įgaliojimus susijusius su lėšų panaudojimu ir būtent tas klausimas, Taip pat ir klausimas susijęs su tam tikromis grėsmėmis, kylančiomis e, aplinkai domina. Taigi mes tikrai, tačiau tiks, tiksliau mes nesame sakingi už poveikį aplinkai ir todėl negalime šią temą e, diskutuoti. <clears throat> Kolega, kuris rengia tinkamą pranešimą, paprašė pirmiausiai žodžio, taigi jam ir suteiks po to kolegijai Ajalai. Ponas Urtasun. Kalbėsiu ispaniškai. Ponas Hoeris, AIB vadovas, kai buvo atvykęs į konkomitetą, įvertino šį projektą kaip tragediją ir aš manau, kad iš tikrųjų taip ir yra. Aš e, noriu pasakyti, kad reikia mums žiūrėti e, plačiau, nes iš tikrųjų e, įvyko žemės drebėjimai ir taip pat dėl projekto įvyko labai neigiamų posinkių. Biudžeto kontrolės komiteto nariai tikriausiai žino, kad už tą nesėkmę moka mokesčių mokėtojai per savo dujų sąskaitas. Tai sudarys 2016 metais apie 13 milijonų eurų. 1,3 milijardo eurų. Ir e, žinome, kad yra e, problemų Kastejon regione. E, dabar mm, aukščiausias teismas priėmė tam tikrus sprendimus Aš kalbu apie tai todėl, kad EIB yra tiesiog atsakingas už tai. Mes matoma, matome skaidrę, kurioje sakoma, kad patikra EIB e, e, sako, kad viskas buvo padaryta pagal e, laikantis aplinkosaugos reikalavimų ES, bet yra tikrai netaip ir manau, kad EIB turėtų savikritiškai pasižiūrėti ir į savo tą e, išsame analizę. Dar vienas dalykas yra garantija, apie kurią nebuvo kalbama, tai yra 200 milijonų eurų. Ir 2013 e, metais buvo ši suma E, įvertinta ir e, aš noriu paklausti, ar ta garantija yra e, įgyvendinta ir ar yra nusatytos nors neteisėtos veiklos įgyvendinčiai projektą EIB galėjo pasipriešinti tam tikriems veiksmams, nes rangovas nepatenkino tam tikrų sąlygų. Ir aš kaip sakiau, žmonės dabar turi E, sumokėti, turi sumokėti tuos 200 milijonų eurų. Ir e, skundų patekimo mechanizmas, dar vienas dalykas. E, piliečiai susibūrė į tam tikrą platformą ir jie pateikė skundą pagal egzistuojantį mechanizmą. EIB apsilankė vietoje ir aš norėčiau paaiškinimų, patikslinimų. Gal galime, galite E, paaiškinti tiksliau, kada tie žmonės e, gaus atsakymą. Dabar ponia Ajala. Dėkuoju pirmininkė. E, aš pritariu kolegai Artasun ir taip pat noriu pasakyti, kad kai kalbam apie riziką, tai yra ne tik finansinė rizika, apie tai mes jau girdėjome ir žin, apie tai kalbėjome EFSI kontekste bet e, kitas dalykas, aišku, buvo tai, kad egzistuoja e, įvairi rizika nes nuo 80-mečio nepasireiškia jokie seisminiai e, veiksmai, nebuvo jokio seisminio aktyvumo ir buvo pradėtas įgyveninti šis konkretus Kastor projektas. Ir e, dabar sakoma ir EIB, ir EFSI aiškina, kad yra specialūs vertintojai, speciali komisija, kuri įvertina projektus. Ir aš įsivaizduoju, kad EIB turi įvertinti, ar projektas gali būti geras ar ne. Ir tai, aišku, susiję su didelė dalimi rizikos. Uh, Dar vienas dalykas. Kai Europos parlamentas e, dėrėjosi, vedė dėrybą su komisija dėl EFSI, tai komisijos narys Katainės e, pasakė, kad Kastor e, yra vienas iš projektų, kuriuos teikia komisija ir Europos investicijų bankas. Ir aš noriu dabar paklausti, ar e, Kastor projekto likimas dabar atsiliepia EFSI, nes tai kelia mums didelį surūpinimą. Ir dar vienas dalykas, kadangi mes esame biudžeto kontrolės komitetas, rūpinamės ES biudžetu, norėčiau paklausti, e, kiek yra apsaugoti ES interesai. Jūs sakėte, kad buvo gražintos lėšos už obligacijas, bet aš noriu visiškai aiškiai žinoti, kiek ES biudžeto panaudota e, įgyvedant šį projektą ir ar ES biudžetui sugražintos lėšos ar ne, nes didelė projekto dalį dengia ir Ispanijos mokesčių mokėtojai. Ir norėčiau, kad labai aiškiai būtų atskirta, kiek e, kas tenka ES biudžetui ir kas e, krenta ant Ispanijos mokesčių mokėtojų pečių. Dėl ateities E, taip, reikia sureaguoti į piliečių platformos reikalavimus, bet taip pat e, mes norime sužinoti, ar EFSI vertintojai, speciali e, ekspertų grupė atitinkamai dirba, ar nebus taip, kad atsiras panašių projektų, nes yra infrastruktūros projektų susijusių su kelių tiesimų infrastruktūra. infrastruktūra ir ar tas centras ekspertų, kuris veikia EIB, e tam, kad būtų galima įgyvendinti EFSI, ar turi pakankamai ekspertų, kad būtų galima ateityje išvengti panašių situacijų ir problemų. Dėkui. Daugiau nematau pagėdaujančių kalbėti, todėl suteiksiu žodį kolegai Valiai, komisijos atstovui po to. Valiai, prašau. Labai trumpai. Mes kalbėjome apie tai ekonomikos komitete. Kalbėjome ir apie Junkerio planą. Tai yra tarsi tasa projektų obligacijų iniciatyvos. Ir mes dabar labai patižiai turime pasižiūrėti tai, ką mes finansuojame ir kaip atliekami vertinimai, kaip vertinama ekonominis aplinkos poveikis, kokie yra interesai. Ir mums reikia aiškių atsakingų tyrimų, kad būtų aišku, kas, ką ir kaip finansuoja. Tam tikri mm, netvarūs projektai finansuojami pagal Junkerio planą. Pavyzdžiui, A4 magistralė kuri dėl mestrės aplinkelio e, nepasiteisina ir jau atliekami tyrimai senokai dėl mokestinio sukčiavimo neaišku, ar šis projektas bus e, pelningas ir tarsi dabar pinigai metami į kažkokią juodąją e, skylę ir reikia, kad ateityje tokie dalykai nesikartotų, reikia nefinansuoti uh, E, ir kai kurių kitų darbų mano regione e, Bergamo Milano e, magistralė. Aš 10 eurų turėjau sumokėti, kad nuvažiuočiau 30 km praeitą savaitę. Šveicarijos keliais važinėjant reikia mokėti už metus mažiau negu 40 eurų. Įdomu, kodėl tokia kainų dar atsirado, ar kažkas nespekuliuoja didelėmis sumomis toks pasipelnimas e, netitinka jokių taisyklių labai aiškiai. Mes žiūrime į infrastruktūrą, kuri tikrai negyvuos ilgą laiką, kalbu apie e, tuos greitkelius ir e, galvodami apie tai, kad ES priklausoma yra nuo energetikos išteklių, mes turime ieškoti kitų sprendimų, kad nepriklausytume nuo tų ir e, Reikia ieškoti e, kitų projektų, netų kaip Kastor, kurie užtikrintų mums energetinę nepriklausomą. Taip yra daug lobistų, daug interesų grupių, e, kurios paprasčiausiai e, užkrauna viską ant mokesčių mokėtojų pečių ir e, spaudžia EIB, bet mes turime užtikrinti, kad EIB finansuotų tvarų vystimas ir kad tai būtų naudinga visiems. Mums reikia dar daugiau iškumo dėl Junkerio plano ir tai, ką aš matau dabar, man kelia surūpinimą. Yra įvairūs projektai plieno gamybos srityje, dujų, a, e, a, e, transporto srityje, kelių transporto srityje. Ir vis tik tai nėra labai a, tvarių projektų aplinkosaugos požiūrių. Kyla klaustukų dėl to, yra klaustukų dėl to, kaip atrenkami projektai, ar jie tikrai atitinka numatytus tikslus. Aš bijau, kad pinigai yra paprasčiausiai naudojami taip, kad dideli investuotojai ir bankai pasipelnys, o e, kaštai bus padengti visų kitų. Norėčiau paklausti jūsų dėl jūsų skaidrės. Jūs sakėte, kad šita obligacijų iniciatyva yra labiausiai nukreipta į didelės rizikos projektus. Kaip Jūs vertinate tą, tą didelę riziką, kadangi gali, būti, gali skirtis mūsų supratimas? Ačiū už klausimus ir už pakvietimą. Kolega Murphy jau sakė ir skaidrėje buvo numatyta įvairiausių skundų teikimo mechanizmai, ten buvo nurodyta, kiek skundų buvo gauta. Taigi mes e, tiesiog e, apžvelgėme šitą situaciją atitinkamoje lentelėje. Ten yra sakoma, kad yra numatytos dvi skundų galimybės, pirmiausiai įgyvendant kastor projektus. Pirmiausia, ES dabar e, rengia pranešimą dėl 16 metų antrosios dalies. Labai svarbu, kad šiame projekte būtų sprendžiami ekonominiai klausimai. Taigi skundų mechanizmo tyrimė yra tai nurodyta. Dėl rizikos vertinimo. Ir dėl to, ką nuveikė Europos investicijų bankas, visi banko finansuojami projektai yra įgyvendinami pagal banko priimtas procedūras, atsižvelgiant į turimą informaciją. Ir šitas projektas yra Ispanijos energetikos infrastruktūros plano dalis ir Ispanijos uh, E, pramonės ministerija atliko vertinimą 2007 metais, atsižvelgė į nacionalinius teisės aktus ir reglamentus ir visą. Ir dabar yra e, abejojama dėl šitų e, dalykų ir yra, jie yra vertinami teisme. Pirmiausia, projekt, ta, prieš įgyveninant jį reikėjo atlikti mm, konsultacijas su visuomenė, su atitinkomis institucijomis, gauti leidimus ir tik taip po to Europos investicijų bankas galėjo patvirtinti finansavimą. Tyrime taip pat e, buvo įvertinti ir tinkamumo finansuoti klausimai ir buvo viskas patvirtinta atitinkamų institucijų. visi arba kai kurie šitie aspektai yra minimi ir skunduose, kuriuos gauno investicijų bankas ir tai vyko prieš du metus, o dabar tie skundai yra e, baigiami vertinti ir žinoma pamokų galima išmokti iš šitų procesų, tačiau reikėtų uh, pripažinti, kad kai kurios direktyvos priimtos prieš penkeris, šešerius metus iš esmės buvo pakeitos ir todėl reikėtų į tos pakeitimus atsižvelgti, atsižvelgti gyvenant panašius projektus ateityje. Okay, to, to the, the Noriu tik atsakyti antrąjį klausimą dėl garantijų. Europos investicijų banko projektų tų obligacijų iniciatyvų garantija buvo skiriama siekiant užtikrinti tam tikrą projektų likvidumą. Ir suteiktos garantijos pirmiausia buvo siejamos su pačia koncesijos sutartimi ir jos šalimis, taip pat ir Europos investicijų bankas dalyvavo šiame procese. Garantijos, garantinėmis lėšomis buvo galima pasinaudoti tuo met, kai e, kildavo atitinkami koncesijos sutartyje numatyti atvejai arba aplinkybės. Tačiau, kalbant apie šį projektą, garantijos galiojimas e, buvo atšauktas praeis vieneriems metams, nes visi sprendimai buvo priimami pagal koncesijos sutartį, taip pat ir pagal tą nuostatą, e, kuri sąlygoja sutarties nutraukimą arba teisę į sutarties nutraukimą. Jeigu mm, tai nebūtų buvę padaryta, tuomet atitinkamas garantinis užstatas būtų buvęs panaudotas, mes būtume kompensavę išlaidas patirtas už projektų obligacijų įsigijimą, kalbant apie EFSI ir ES biudžeto lėšų panaudojimą. Šis projektas nebuvo finansuojamas iš ES biudžeto lėšų. 200 milijonų garantinė įmoka nebuvo panaudota, tačiau iš tiesų nei vienu momentu projekto gyvendinimo eigoje ES lėšos nebuvo panaudojamas, projektas buvo finansuojamas pasitelkus projekto obligacijų iniciatyvas, taip pat pensijų fondų ir draudimo kompanijų lėšomis dėl to, kad energetikos sektoriui buvo skiriama ribota ES parama ir finansavimas EIB turėjo finansuoti EIB savo lėšomis. EFSI Castor nebuvo EFSI projektas. Šis projektas buvo pradėtas įgyvendinti, kaip anksčiau minėta, 2008-aisiais, baigtas įgyvendinti 2013-aisiais metais ir EFSI programa tuo metu dar nebuvo patvirtinta, vis dėlto projektų obligacijų priemonė ir intencija pasitelkti ilgalaikį institucinį kapitalą finansuoti projektams e, Europoje. Būtent tokia buvo projektų obligacijų iniciatyva ir e, tai yra paskirtis ir tokia yra ir strateginių investicijų fondo paskirtis kalbant apie rizikingų projektų finansavimą, projektų obligacijų iniciatyva buvo skiria, skirta suteikti tam tikras dalinės garantijas šio projekto įgyvendinimo rizikoms padengti, kaip anksčiau minėjau, Kastor projekto kreditų reitingo e, pagerėjimas reitingų e, buvo aiškiai matomas palyginti su tuo laikotarpiu, kuomet Buvo priimtas sprendimas šį projektą gyvendinti karaliaus dekretu, turint omenyje tą situaciją, kuri įvyko su Kastor projektu, kitaip tariant, čia reikia kalbėti apie nenumatytas aplinkybės, apie nenugalimosios jėgos poveikį, turėjo ypatingo poveikio šiam projektui, o projektų obligacijų iniciatyva yra skirta tam, kad būtų padengtos visos rizikos, taip pat ir nenumatytų aplinkybių ar nenumatytos jėgos. Pagal Ispanijos įstatymus yra numatyta galimybė tokius projektus perimti valstybės nuosavybėn. Tačiau projekto obligacijų iniciatyva yra skirta rizikai sumažinti ir padengti ilgalaikio investuotojų riziką. Šiame kontekste buvo paminėti taip pat ir projektai gyvenime Italijoje ir finansuojami iš e, strateginių investicijų fondo, taip pat pasitelkus e, projektų obligacijų iniciatyvas, tai yra vadinamieji paskutiniai projektai per bandomąjį laikotarpį. Tokių projektų e, įgyvendintojai, koncesininkai yra regionų valdžios struktūros, tai yra viešosios institucijos įgyvenančios projektus buvo vykdomas refinansavimas pasitelkus verslo struktūrų lėšas ir bankų finansinius išteklius, išsiekiant užtikrinti ilgalaikį e, šių projektų finansavimą. Tokiu būdu pasitelkus projektų obligacijų iniciatyvas e, pagerėjo projektų kreditavimo reitingai ir <clears throat> šių projektų e, obligacijos buvo e, jų investicinė graža buvo 2 procentiniais punktais didesnė nei Italijos vyriausybės obligacijų išleidžiama. Vienas projektas buvo susijęs su kelių infrastruktūra ir su mokesčių už kel, kelius ir atitinkami. Ar tiksliau buvo finansuojami šie projektai iš kelių mokesčių? Tai e, buvo kalbama apie e, riziką. Pasimokyta iš Kastro projekto, e, veikia skundų mechanizmas, bet dar, e, kol netlikti visi tyrimai, kol nebaigtos visos procedūros, iš anksto yra sunku pasakyti, kas iš tikrųjų, ko, ko mes pasimokime. Kasonį norėčiau paprašyti. Dėkuoju, pirmininkė. AIB jau išsamų atsakymą patikė, aš dar savo ruoštų du svarbius dalykus noriu paminėti. Jūs klausėte, ką reiškia rizika Junkerio plano kontekste. Mūsų nuomonė, EFSI skirtas tam, kad būtų investuojami projektai, kurie turi pilas e, technologinių, ekonominės, finansinės rizikos. Kitaip tariant, e, mes tai E, galbūt e, bus projektai, kurie bus e, aplinkos socialinė prasme rizikingesni negu kad normaliai finansuojami iš EIB. Tačiau ta rizika neturėtų kenkti EIB patikros veiksmų, tą ir toliau darys EIB, labai griežtai bus atliekamos patikros. Ir taip pat labai svarbu yra užtikrinti nepriklausomą skundų nagrinėjimo procesą. E, tiek komisija, tiek parlamentas turėtų pamatyti, kad iš tikrųjų, jeigu yra ko pasimokyti iš jos patirties, tai taip ir bus. Dar vienas dalykas, ponas Vali minėjo mm, EFSI projektą metus. Kaip žinia, nėra kvotų nei pagal sektorius, nei pagal šalis. E, yra tam tikri kriterijai tinkamumo, kurie e, nustatyti teisiniuose dokumentuose. Aš galiu pasakyti, kad jeigu pavyzdžiui, žiūrėsime energetikos ryties projektus, tai daugumas skirta tam, kad būtų plėtojami atsinaujantys šaltiniai, taupus išteklių naudojimas. Aš žinau, kad yra taip, taip yra tam tikrų uh, projektų dujų tiekimo srityje, bet e, transporto e, sektoriuje akcentas kol kas buvo greitkeliai, tačiau bandoma e, skirti dėmesio ir uostams, geležinkelio riedmenims ar tvariam transportui. Pagrindinis tikslas yra skatinti investicijas, tačiau mes e, norėsime, kad būtų vis daugiau tvarių investicijų. Ačiū. Norėčiau pasiūlyti štai ką. Iki šių metų pabaigos, atrodo, sulauksime šitos atitikties ataskaitos. Aš norėčiau pasiūlyti taip pat ir mums sudaryti galimybę susipažinti su tą ataskaitą, o po to mes galbūt imsimės veiklos. Man dabar labai sunku pasakyti, ką mes turėtume daryti kitaip, tačiau kaip ten bebūtų, turėtume domėtis šią temą. Manyčiau, kad ir e, ekonomikos komitetui šitas klausimas turėtų rūpėti, kadangi jo įgaliojimai yra e, ryškesni šioje srityje. Mes labiausiai domimės ES biudžeto klausimais. Galbūt, jeigu ekonomikos komitetas pasakytų, kad reikia e, pasidomėti šiuo klausimu, kadangi jisai patenka į šio komiteto kompetenciją, tai būtų naudinga. Ajala dar kartą. Aš e, e, sutinku su to, kas sakė pirmininkė, bet taip pat noriu pasakyti, kad dėl Kastor projekto reikia žiūrėti į biudžetą Aš e, reikia prisiminti, kad e, kažkada e, teikiau tam tikrus pasiūlymus, nors nebuvo labai pritarta mano pasiūlymams. Kalbėjau apie tai, kad reikia pranešimo dėl EFSI veiklos tam, kad būtų galima įvertinti problemas, kurios gali kilti, kokia yra rizika ir galbūt kokių reikia uh, E, veiksmų imtis ir galbūt per koordinatorių posėdį mes galėsime grįžti prie to klausimo. Mūsų frakcija teikia atitinkamus pasiūlymus dėl, pavyzdžiui, tam tikrą riziką, kurią kelia e, tokie projektai. Mes iš tikrųjų koordinatorių posėdyje pabandysime tą klausimą iškelti ir galbūt pagalvosime, kaip toliau veikti. Dabar biudžeto kontrolės viešasis posėdis baigėsi, o e, po to 15 val. vyks jau e, kitas posėdis. Aš dabar norėčiau paprašyti tų, kurie nedalyvauja koordinatorių posėdyje, išeiti iš salės. Taigi atviras posėdis baigtas.